Good afternoon, everybody. I think that. Uh... Labą dieną. Manau, galime pradėti dirbti šią gražią popietę. Pirmą kartą pirmininkauju užimtumo reikalų komitete, bet visada jaučiuosi labai pagerbtas, kai galiu pirmininkauti šiame svarbiam šiame posėdyje matau daugybę puikių žmonių, besišypsančių žmonių, įskaitant ir vertėjus. Taigi labai mm, miela iš jūsų pusės. Dabar mm, pažvelkime į darbo tvarkę. Pirmiausia, noriu paklausti, ar kas nors prieštarauja darbo tvarkiai. Jeigu ne, darbo tvarkė tvirtiname. Puiku. Dabar pirmininko pranešimai. Kalbų režimas. Yra verčiama į visas kalbas, kurios įeina į mūsų komiteto kalbų profilį, išskyrus maltiečių kalbą. Ir dar norėčiau pasisveikinti su naujais nuolatiniais nariais. Visų pirma, Andrėja Boksur iš Vengrijos, taip pat Miriam Leksman iš Slovakijos, Helen Fridson iš Švedijos ir Dominik Bild iš Prancūzijos ir taip pat Margarita Delap Pisa Carijon iš Ispanijos. Tikiuosi puikaus bendradarbiavimo su jumis ateityje. O dabar posėdžio protokolo tvirtinimas. Ir taip pat mes esame numatę ir Eurofund, Eurofund pranešimo apie dirbančiųjų skurdą ES pristatymą. Sveikinuosi su žmonėmis iš Eurofund. Visada malonu susitikti su jumis ir susipažinti su jūsų darbu. Noriu pasisveikinti su ponia Dafne Arant. Ji yra e, vyresnioji mokslinių tyrimų bendradarbė socialinės politikos skyriuje Eurofound. E, ji panagrinės 2008 e, metų krizės padarinius, padarinius europiečių socialiniai padėčiai ir e, bus remiamasi 2017 metų Eurofound ataskaita šią temą. Tačiau e, ponios Erant pranešime bus ir naujų duomenų, kuriuos išgirsime šiandienėme pranešime. Jums e, skirsiu 10 minučių, o tada bus galimybė pateikti klausimų. Žodis jums. Ačiū, ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad Man ir Eurofound didelė garbė čia šiandien dalyvauti. Ačiū už galimybę pristatyti mūsų darbą susijusi su dirbančiųjų skurdu. Jūs žinote, kad ES yra 20 milijonų darbuotojų gyvenančių namų ūkiuose, kurių disponuojamos pajamos nesiekia skurdo ribos, yra žemiau skurdo ribos. Ir iš tikrųjų tokių žmonių yra tiek, kiek yra numatyti. Tai tas skaičius siejasi su e, Europos 20-ųjų metų strategijoje nustatytų rodiklių, tai yra padėti 20 milijonų žmonių išbristi iš skurdo. Ir E, akivaizdu, kad e, žmonių užimtumo nepakanka, reikia ir kokybiškų darbo vietų ir teisingos socialinės apsaugos, kur yra numatyta Europos socialinių teisų ramstyje. Aš manau, kad tai yra naudingas ramstis, aš prie jo dar grįšiu savo pranešimo pabaigoje. Eurofound e, nuo 2010 metų fiksuoja dirbančiųjų skurdą Ir 2017 metais mūsų parengta ataskaita yra atnaujinta ataskaita, kurioje mes nagrinėjame, kaip pasikeitė dirbančiųjų skurdas e, finansų krizės metais. Jūsų prašymų mes atnaujinome skaičius, taigi 2017 metų ataskaitoje buvo 2014 metų duomenys, o dabar mes E, tą informaciją atnaujiname 2018 metų duomenimis. Ir šioje skaidrėje matote keletą pagrindinių mūsų ataskaitos išvadų. Ir dar noriu pasakyti, kad mes e, ypač šioje ataskaitoje gilinomės į e, žmonių dirbančių asmenų skurdą. O šiandien aš kalbėsiu apie nestandart, nestandartinių darbo formų e, darbuotojų e, padėtį. Taigi kalbėsiu apie žmonės, kurie yra savarankiškai dirbantis, kurie dirba pagal laikinas darbo sutartis, dirba ne visą darbo dieną ir panašiai. Bet visų pirma, panagrinėkime, kas lemia dirbančiųjų skurdą. Matote, kad šioje skaidrėje yra e, išvardyti trys pagrindiniai veiksniai. Visų pirma, mažas valandinis užmokestis. Reikėtų pasakyti, kad e, apskritai tas, tos, tas užmokestis retai yra dirbančiųjų skurdo priežastis. Tačiau mažas darbo užmokestis labai smarkiai didina dirbančiųjų skurdo pavojų. Kodėl? Todėl, kad mm, Mm, tas mm, mažo darbo užmokesčio poveikis priklauso nuo namų ūkio sudėties. Jeigu asmuo, kuris gauna mažą darbo užmokestį, yra vienintelis šeimos e, maitintojas, turintis, turintis išlaikytinų, nu, tai jam kyla didžiausias e, skurdo pavojus. Ir būtent dėl to vieniši tėvai ir yra, vienišiems tėvams ir kyla toks didelis skurdo pavojus. E, nes jie turi tik vieną e, pajamų šaltinį ir apskritai e, e, skurdo pavojus vienišų, vienišiems tėvams didesnis negu uh, E, tuose namų ūkiuose, kur yra būtėvai. Taip pat, jeigu žmonės dirba mažiau darbo valandų, e, taip pat tai didina skurdą. Kitas dalykas - dideli poreikiai, ypač didelis e, išlaikomų vaikų skaičius lemia padidintą skurdo pavojų. Jau sakiau, kad mm, pavojus kyla vienišiems tėvams, taip pat e, jis kyla dideliems namų ūkiams ir į tai įeina ir tokie namų ūkiai, kur, pavyzdžiui, du suaugę asmenys apsigyvena kartu su tėvais. Ir taip pat E, pavojus kyla ir toms grupėms, kurias aptarsime šiandien. Tai yra ne savo norų, ne visą darbą dieną dirbantis asmenys, e, taip pat savarankiškai dirbantis ir pagal laikinas darbo sutartis dirbantis asmenys. Pradėsiu dabar nuo bendros dirbančiųjų skurdo apžvalgos 2018 e, metų duomenimis. Matote, kad pokyčių buvo nedaug šiuo metu skaičius yra 9,4 procento. Na, iš tikrųjų, kalbant apie visą ES, tai remiamasi 2017 metų duomenimis. Taigi maždaug kas dešimtam e, darbuotojui kyla skurdo pavojus. Tačiau e, tarp šalių yra nemažų skirtumų. Ir šis, ši diagrama rodo, pokyčius nuo 2007-2007, taip pat 2014 metais ir 2018 metais. E, apie, ne apie visas valstybės turime 18 metų duomenys, kai kur yra 17 metų duomenys. Ir matote pokyčius per mūsų vertintus laikotarpius, jeigu matote mm, E, ploną rodiklę, tai reiškia, kad pakeitimai fiksuoti nuo 2007 iki 2018 metų ir kai kuriuose šalise tendencijos yra ryškesnės. Ypatingas atvejis yra Luksemburgas. Grįšiu dar prie šios šalies. Matome, kad Luksemburgė yra daug užsieniečių darbuotojų, kurie dirba mažmeninės priekybos, e, maisto tiekimo ir sveting, sektoriuje ir svetingumo sektoriuje, apgyvendinimo sektoriuje už minimalų darbo užmokestį. Jūs žinote, puikiai žinote, kad Luksemburgė yra daug darbuotojų užsieniečių ir dėl to ten rodiklis toks didelis. Kitas, kita šalis, į kurią reikėtų atkreipti dėmesį, yra Rumunija. Ten taip pat rodiklis yra, ten rodiklis yra didžiausias, matome, kad 2016 metais dirbančiųjų skurdo rizika pradėjo mažėti, tačiau tai, kad nėra užtikrinamos lygios galimybės kaimo vietovėse ir taip pat žemos kvalifikacijos neišsilavinusiems žmonėms, tai atsiranda labai daug struktūrinių e, skirtumų tarp įvairių žimtumo formų. Ir taip pat daugelie šalių - Prancūzijoje, Vokietijoje, Niderlanduose, Austrijoje E, žemynėse šalyse, kur yra mm, stiprios kolektyvinių dėrybų mm, tradicijos, dirbančiųjų skurdo, skurdas nėra labai paplitęs, tačiau to nepasakytume apie nestandartinį užimtumą. Taigi darbo rinkos e, taisyklės iš tikrųjų yra skirtos apsaugoti visų etatų dirbančius e, darbuotojus, tačiau nėra pakankamai apsaugos nestandartinį darbą dirbantiems asmenims. Dabar pažvelkime, kaip yra su įvairių nu, tipų sutartimis Kaip matote šioje diagramoje, visų etatų ir pagal nuolatinės darbo sutartys dirbantis asmenys susiduria su mažiausia dirbančiųjų skurdo rizika. Aš čia jums rodau septynis stulpelius ir turėtumėte žinoti, kad skirtumas tarp visu, darbo visų etatų ir ne visų etatų ir savanoriško ir nesavanoriško darbo E, e, yra grindžiamas asmenų mm, apibūdis, padėties, savo padėties apibūdinimu. Ir matome, kad kai kuriais atvejais e, žmonės nori dirbti ilgesnės valandas, tačiau tiesiog nega, nesusiranda darbo, kuriame galėtų dirbti daugiau valandų. Ir reikėtų pasakyti, kad mm, bedarbių, na, žinoma, bedarbių e, skurdo rizika yra didesnė, 48 procentai, tačiau ir nestandartinius darbus dirbančių asmenų e, rizikos procentas yra 30 procentų. E, asmenys, kurie dirba pasamdome tik tam tikram laikotarpiui, susiduria su didesnė rizika. Taip pat turime savarankiškai dirbančius asmenys, jų padėtis yra įvairialypė, sudėtinga ir aš prie to dar grįšiu. Kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, prie savarankiškai dirbančių yra priskiriami ir sezoniniai žemės ūkio darbuotojai. Ir dar norėjau pasakyti pasakyti, vėlgi grįždama prie darbuotojų užsieniečių, turiu pasakyti, kad e, darbas ne visų etatų ir laikinas darbas ypač paplitęs tarp užsieniečių ir e, tai taip pat paaiškino, kodėl jiems kyla mm, ypatinga dirbančiųjų skurdo rizika. Toliau darbas ne visą dieną. Čia matote visus dirbančius ne visą dieną ir matote, kad skirtumai tarp šalių yra labai dideli. Pavyzdžiui, Danijoje 4 procentai, Bulgarijoje 42 procentai. Kai kuriuose šalyse skurdo rizika šiems žmonėms nėra didesnė negu visą darbo dieną dirbantiems asmenims. Man atrodo, Danijoje, Niderlanduose ta rizika yra praktiškai tokia pati. Ir taip yra Mm, todėl kad, na, reikia taip pat įsigilinti ir kaip yra įvertinamas dirbančiųjų skurdas. Ankstesnėje skaidrėje, kur rodžiau bendrus skaičius, pamiršau paminėti, kad šis ES rodiklis yra kombinuotas mm, rodiklis, tai yra EU silk rodiklis. Yra žiūrima į kiekvieno asmens uh, padėtį. Pavyzdžiui, asmo turi būti išdirbęs bent septynis mėnesius per metus ir taip pat žiūrima į e, namų ūkio pajamas. Ir čia mes e, remiamės pajamų mediana. Ir pajamos turi būti mažesnės nei 60 procentų pajamų medianos, kad asmo e, būtų e, priskiriamas rizikos grupiai. Taip pat, kalbėdama apie veiksnius, sakiau, kad e, namų ūkio sudėtis yra labai svarbi, vertinant dirbančiųjų skurdą. Taigi tokiuose šalise kaip Niderlandai dažnai matome, kad ne visą darbo dieną dirbantis asmuo nėra pagrindinis šeimos maitintojas, dėl to ir skurdo rizika yra mažesnė. Dabar grįžtų prie ne visą darbą dirbančių asmenų padėti ne visada dieną dirbančių asmenų padėties, matome, kad didžiausia e, skurdo rizika jiems yra tose šalise, kur galioja keli veiksniai - nestabilios darbo vietos, mažas darbo užmokestis, e, taip pat daug e, išlaikytinių namų ūkija. Toliau. Ne savo norų dirbantis ne visą darbo dieną reikėtų pasakyti, kad kadangi krizės metu sumažėjo užimtumas, labai padaugėjo darbo ne visą dieną, ne savo norų atveju. Ir žmonės yra priversti dirbti tokį darbą, nors iš tikrųjų norėtų dirbti visą darbo dieną. Ir dėl to nepakanka vien įdarbinti asmenys, norint kovoti su skurdu. Labai svarbu žiūrėti, kokį darbą šie e, žmonės dirba. Nesavanoriškas darbas ne visą darbo dieną krizės metu padidėjo visose šalyse, septyniose šalyse. Tokio darbo atveju padaugėjo daugiau nei 10 procentų. O rizika yra 13 procentų Čekijoje ir beveik 80 procentų Rumunijoje tai yra skurto rizika, jei asmo ne savo norų dirba ne visą darbo dieną. Ir iš tikrųjų, ne savo norų ne visą darbo dieną dirbančių asmenų skaičius Rumunijoje yra beveik du kartus didesnis nei ES vidurkis. Toliau laikini darbuotojai. Čia e, šalių padėtis kitokia, matome labai skirtingas tendencijas. Matome, kad Bulgarijoje tokių darbuotojų ir Estijoje tokių darbuotojų smarkiai sumažėjo, tačiau jų labai padaugėjo Luksemburgė, Latvijoje ir Austrijoje. Dabar pereinu prie savarankiškai dirbančių. Kaip jau sakiau, norint suprasti, ką reiškia dirbančiųjų skurdas šiai grupiai, yra sudėtinga. Ir tai yra sudėtinga dėl kelių, prie, kelių priežasčių. Kyla klausimų apie e, savarankiškai asmenų, savarankiškai dirbančių asmenų pajamų vertinimą, duomenų kokybę. Ir kai kalbame apie savarankiškai dirbančius, yra labai naudinga pasigilinti į jų faktinius gyvenimo standartus ir materialinį nepriteklių. matome, kad yra šalių, kuriuose dirbančiųjų e, skurdas yra daug didesnis nei iš tikrųjų materialinis nepriteklius. Tai yra Vokietija, Švedija, Danija, tai yra šalis, kur dirbančiųjų skurdas yra nedidelis. Mūsų nuomonė, ten savarankiškai dirbančiųjų skurdą daugiausia e, lemia pajamos. Tie asmenys e, iš savo apyvartos savo sumoka nedidelį darbo užmokestį, nors apskritai jų padėtis yra nebloga. Tačiau ir čia taip pat reikėtų paminėti ir Rumuniją, nes čia turime nenuvertinti žemės ūkio sektoriaus svarbos ir kiek Rumunijoje yra sezoninio darbo, kad suprastume, kodėl Rumunijoje yra tiek daug dirbančiųjų skurdo. Taigi tokia yra trumpa e, asmenų dirbančių pagal skirtingas sutartis padėties apžvalga. Dabar pakalbėsiu apie tai, kas padeda mažinti dirbančiųjų skurdą, kokios priemonės galėtų būti naudingos. Literatūroje dažnai kalbama apie tris pagrindinės priemonės, tai yra minimalus darbo užmokestis, apie jį pakalbėsiu, taip pat socialinės išmokos, kurios padeda namų ūkiams, kurie be jų gyventų žemiau skurdo ribos ir taip pat e, netiesioginės priemonės, kurios gali netiesiogiai paveikti pajamas. Pavyzdžiui, gali suteikti galimybę žmonėms daugiau dirbti, nes jie jiems suteikiamos vaikų priežiūros paslaugos, taip pat e, tai gali būti tam tikros e, pašalpos arba galimybės e, gerinti savo įsidarbinimo perspektyvas mokantis, keliant kvalifikaciją. 2017 metais mes pamatėme, kad toms netiesioginėms priemonėms nebuvo skiriama daug dėmesio, bet dabar jau yra pradedama galvoti apie, galvojant apie politiką, kaip, kaip padedančiai veikti dirbančių skurdą, jau pradedama galvoti ir apie šias netiesioginės priemonės. Aš dabar pacituosiu ataskaitą, e, bus taip lengviau suprasti dirbančių skurdą. E, na, trūkumai, su kuriais susiduria asmenys ir namų ūkiai, e, papildo vienas kitą, yra tarpusavėje susiję ir taip pat e, tie veiksniai gali vystyti skirtingomis e, prieštaringomis kryptimis per asmens gyvenimą. Ir e, šalies institucinė sąranga, taip pat įgyvendinama politika ir e, paslaugų kokybė ir įperkamumas. E, E, daro poveikį dirbančiųjų skurdui. Dabar keletą žodžių apie minimalų darbo užmokestį. Well, we from, from research... Pirmiausia, mes žinome iš mokslinių tyrimų, kad uh, Vieno namų ūkio pajamos iš minimalaus darbo užmokesčio paprastai užtenka tam, kad galima būtų vieną suaugusį apsaugoti nuo skurdo rizikos. Tačiau tų pajamų neužtenka tam, kad galima būtų už, uh, užtikrinti tokį situaciją kitiems e, namų ūkio nariams. Tuomet, kai dirba daugiau nei vienas e, namų ūkio nariams, narys, tuomet situacija gal kitokia. Bet kai dirba tik vienas ir jūs norite nustatyti minimalų darbo užmokestį, jūs norite, kad jis, jūs turėtumėte norėti, kad jis būtų tokio dydžio, kad galima būtų apsaugoti kelis asmenys nuo skurdo rizikos. Ir mes matome, kad didžioji dauguma pras, žmonių, kurie dirbame, kai apmokama darba, jie nėra, jie neskursta patys paprastai. De, antras dirbantysis šeimoje de, gauna minimalų atlyginimą. Ir jei būtų padidintas minimalus darbo užmokestis, tuomet jūs apsaugotume tik tai namų ūkio narių mažumą, tik kelis namų ūkio narius nuo dirbančių skurdo. Toliau. Dar vienas dalykas, apie kurį reikėtų prisiminti, kai kalbame apie minimalų darbo užmok, užmokestį, tai yra tai, kad šiandien, kai kalbame apie minimalų darbo užmokestį, visuomet kalbame tik tai apie a, tuos darbuotojus, kurie a, dirba. Nekalbama apie savarankiškai dirba, dirbančius ir apie tuos, kurie dirba a, pag, a, pagal netipinio užimtumo formas nes jiems tokios nuostatos netiktų. Ir matome, kad e, kai vyksta kolektyvinės, e, kai nustatomas kolektyvinių dėrybų ir sutarčių nuostatos, taip pat neatsižvelgiama į tai, ar tai padės pasiekti visus dirbančiuosius. Laiko lieka vis mažiau, todėl aš perėsiu dabar prie e, tų dalykų, kuriuos aš norėčiau, kad jūs atsimintumėt. Pirmiausia, mes matome, kad tie asmenys, kurie dirba da, ne visą darbo laiką ar kurie ypač ne savo laik, valia dirba ne visą darbo laiką ir savarankiškai dirbantys asmenys, taip pat kaip dirbantis pagal terminuotas darbo sutartys, susiduria su didesnė rizika patirti dirbančiųjų skurdą. Ir todėl mes manome, kad mums reikia užtikrinti deramą tų asmenų, kurie dirba pagal netipinės užimtumo formas socialinę apsaugą. Taip pat reikia pagalvoti apie pajamų, alternatyvių pajamų schemas, kurios galėtų būti taikomos tokiu atveju. Be to reikia atsižvelgti į tai, kiek namų ūkio sudėtis įtakoja galimybę patirti dirbančiųjų skurdą. Ir mes manome, kad e, formuojant politiką reikia visą dėmesį skirti namų ūkio pajamoms, tai yra visoms pajamoms e, kurios susidaro ir iš darbo užmokesčio, ir iš kitų da, įvairių socialinių išmokų. Ir taip galima bus geriau vertinti, kokia yra tikroji namų ūkio da, narių padėtis. Ir dar vienas dalykas, kai mes da, nagrinėjame, kas yra skurdas ir kaip su juo galima būtų kovo, kovoti, reikia galvoti ne vien apie da, santykinį skurdą, bet ir apie tai, kas vadinama abs, apie absoliutų skurdą, kuris padėtų vertinti apskritai tą materialinį nepriteklių, su kuriuo susiduria žmonės. Bet to yra žmonių, kurie mano, kad būtų gerai, jei galima būtų atsižvelgti į 2013 metų komisijos rekomendacijas dėl investicijų į vaikus ir į tai, kaip galima būtų padėti vaikams uh, ištrūkti iš to užburtojo skurdo uh, rato. Reikia pagalvoti, kaip galima būtų padėti vaikams uh, išsivaduoti iš skurdo, nes mes matome, kad vaikai užaugia tose namų ūkiuose, kuriuose da, da, skurstama, pa jie patys susiduria su didesnė rizika patirti dirbančiųjų skurdą. Ir vaikai, kaip žinia, turi teisę būti apsaugoti nuo skurdo. Apie tai, tai yra įtvirtinta socialinio ra, ramšio do, do, dokumente ir mes manome, kad tai yra nepaprastai svarbus tarp sektorinis. Uh, principas ir jis turi būti užtikrintas ir jis negali apsiriboti, tik, jo negalima užtikrinti tik tai taikant uh, darbo užmokesčio priemonių. Dėkoju, visiškai teisingai kolegos jums paplojo. Dabar suteiksiu galimybę kolegams užduoti savo klausimus ir jeigu kas nors dar norite dalyvauti diskusijoje, prašome, dar galima užsirašyti. Uh, Pradėsime gal nuo koordinatorių, jei jūs norite pasisakyti. A, matau, kad vicepirmininkė paprašė žodžio. Prašom, gerai, tuomet jūs ir pradėkite. Dėkoju. Dėkoju Jums už Jūsų pristatymą, už labai da, įdomias jo detalės ir aš turiu du klausimus. Pirmiausia, ar Jūs kokioje nors valstybėje narėje nustatėte kokias įdomias praktikas, iniciatyvas, kurias galima būtų rekomenduoti kitoms valstybėms narėms. Antras klausimas, jūs gal šiek tiek jau apie tai kalbėjote, bet aš vis tik noriu jūsų paklausti, lyties aspektas. Ir e, ar jūs e, taip pat domėjotės, kaip e, psichikos veikata veikia? Uh, riziką patirti dirbančiųjų skurdą. Dėkoju, Denis. Ar tu prašai žodžio? Ne. Gerai. Tuomet socialistų vardu. Yes, Mr. Angel. Panas Angel, prašom. Dėkuoju Jums už Jūsų pristatymą. Aš turiu du klausimus. Santykis tarp da, um, tarp pajamų dalies, kurie išleidžiama būstų išlaikyti ir kitų aspektų, nes žinome, kad, pažiūrėjau, Luksemburgė minimalus darbo užmokestis yra labai didelis, tačiau vis tiek yra nemažai žmonių, kurie patiria dirbančių skurdą. Taigi, kaip jums atrodo, ar išlaidos būstų įtakoja riziką ar ne? Ir kokia tai būtų dalis? Ir Dar vienas dalykas - mokesčiai. Ir kiek galima būtų per mokesčių politiką bandyti spręsti dirbančiųjų skurdo problemą. Dėkoju. Labai ačiū. ID frakcijos vardu, kas nors norėtų pasisakyti, taip? Prašome. Prašom ir patojo Renijų frakciją. Dėkoju, aš kalbėsiu prancūziškai. Aš norėčiau jūsų paklausti, gal jūs jau tai minėjote šiek tiek, kiek yra dirba, skurstančių dirbančiųjų tarp savarankiškai dirbančiųjų ir ypač tų, kurie dirba pagal ir kiek yra platformų darbuotojų tarp tų, kurį, dirbančiųjų, kurie patiria e, dirbančiųjų skurdo riziką. Dėkuoju Jums už Jūsų klausimą. Pone Lezė. Ačiū, ponė Pirlinkė. Aš norėčiau padėkoti ir um, agentūros atstovė. Aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs uh, tyrinėjote ir ar yra tokių duomenų apie tai, koks yra ryšys tarp da, skurdo rizikos ir negalios. Ir kiek neįgaliųjų yra tarp dirbančiųjų, skurstančių dirbančiųjų. Dėkoju. Pone Ozlan Demiral, Gūjo frakcijos vardu. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū mūsų pranešėjai už informaciją, už gausybę skaičių ir faktų. Pateikėte daug informacijos, tačiau turėčiau tokią pastabėlę ne, kuri turėtų paaiškinti, apie ką kalbame. Žmogus dirba, bet nepaisant to, jis uh, susiduria su skurdo grėsme, nors dirba kartais ir pilnu etatu, kartais aišku, nepilna darbo diena, tačiau mes turime viską aiškiau apibriežti. Paprastai Europoje kalbame apie mus kaip apie gerovės žemyną, tačiau uh, padėtis nėra visiškai tokia, pažvelkime per pokyčius pastarąjį dešimtmetį, žmogus dirba, bet negali už atlyginimą išgyvendinti. Ir aš esu profsąjungininkė ir žinau, kad taip iš tiesų yra. Tai tikrai skandalas. Tokia situacija. Jūs savo įžanginėme žodėje minėjote, kad norite vadovautis namų ūkio pajamomis, kaip pagrindų, tačiau tai iškraipo bendrą vaizdą, juk e, akivaizdu, kad mažesnis atlyginimas reiškia mažesnę pensiją ir mūsų seniorų skurdas tampa vis aštresnė tema, e, keliama vis daugiau valstybių narių, todėl negalime tiesiog skurdo sumažinti, teikiant, kad tai yra e, žmogus, kuris taip pat dirba, bet ne vienintelis dirbantis namų ūkija. Jūs paminėjote daug problemų ir netipinių darbo santykių, pavyzdžiui, ne savo norų dirbantis savarankiškai, nepilną darbo dieną dirbantis ne savo norių, tačiau kaip būtų su komandiravimu, su rangovų įvairiomis schemomis, gal turite duomenų apie tai, būtent kokie Rizika yra ir kitoms grupėms iškilusi. Beje, paminėčiau, kad Europos vidaus rinka nebejotinai padarė įtakos šiai e, netinkamai tendencijai. Sąjungoje esu iš Vokietijos ir mes pirmajame šio amžiaus dešimtmetyje e, daug nubraukėme darbuotojų teisių prisidengdami Europos Sąjungą. Tuo pat metu matėme, kaip trojkos veiksmai pietų Europoje tiesiog sužlugdė kolektyvinės dėrybės ir sutartis, į tą privalo atsižvelgti. Jūs įvardinote kaip atsakymus minimalę algą ir gerai, kad parlamentas apie tai yra pasiryžęs diskutuoti. Norėčiau išgirsti kaip reaguojate į profsąjungų reikalavimą, kad 60 procentų darbo užmešio vidurkio yra ta skurdo riba, turite apie tai savo nuomonę, ką siūlytumėte, beje, kaip būtų dėl netiesioginių priemonių, dėl e, to vadinamojų perkelimos ar pervedimus sistemų per išmokas būtų galima skurdą mažinti, aš tą palaikyčiau, tačiau dar svarbiau būtų turėti prievolę sudarinėti kolektyvinės darbo sutartis. Kiek daug dirba, tačiau dirba be kolektyvinių sutarčių, nes kiekvienas, kuris dirba be kolektyvinės sutarties, potencialiai susiduria su rizika. Daugiau niekas iš frakcijų nenori pasisakyti. Tuomet suteiksiu žodį poniai Hums Ginel. Atsiprašau, jeigu negerai ne ištariau jūsų pavardę. Kitą kartą pažadu jau ištarti geriau. Žinote, ir mano pavardę labai dažnai de, visai de, ištaria. Zdechovski nėra lengva pavardė. Pirmiausia, aš manau, kad mes turime pasidžiaugti tuo, kad Eurofound parengė šį labai svarbų tyrimą praėjo nemažai laiko nuo krizės, o mes vis dar svarstome, kaip galima būtų da, sugrįžti prie da, da, tokios situacijos, kad mes galėtume da, turėti kokybiškas darbo vietas, kokybišką užimtumą ir a, toliau tvirtinti socialinius standartus. A, nes mes daug kalbame apie ekonomikos atsigavimą, bet panašu, kad atsigaunant ūkiui vis dėlto mes susidurime su įvairiomis socialinėmis problemomis. Tai yra ir nedarbas, ir būsto stoka, ir nepakankamos vaikų priežiūros paslaugos. Ir aš manau, kad reikia gal daugiau dėmesio taip paskirti ir dirbančiųjų skurdo prevencijai. Uh, Vienas iš dešimties dirbančių ES patiria dirbančių skurdo riziką. Tačiau komisijos darbo programoje nėra kalbama, šių metų darbo programoje nėra kalbama apie šį fenomeną, nėra kalbama ir apie vaikų e, skurdą. O akivaizdu, kad e, kova su skurdu yra būtina priemonė norint mažinti socialinę įtampą mūsų visuomenėje. Nepakanka tik susirasti darbą tam, kad galima būtų atsikratyti tos rizikos patirti skurdą. Ir tam lab, akivažiai parodo jūsų tyrimas, tyrimo išvados. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, o, kokias priemonės jūs galėtumėt pasiūlyti, kaip galima būtų padėti. Da, da, tiems, kas turi vaikų, pavyzdžiui, susirasti tinkamą būstą, kaip galima būtų pakoreguoti e, darbo laiką, kad jis būtų lankstesnis ir gal kitas priemonės pritaikyti. Dėkoju, taip, tada laiko dar turime, todėl aš nieko neskubinu. Pone Bishop, jūs prašyte žodžių, bet ponas Daniel paprašė jo pirmasis. Tai prašome. Dėkoju, da gerai, tuomet aš da, tikrai neskubėsiu. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs pristatėte mums šio tyrimo da, e, apie da, dirbančiųjų skurdą rezultatus. Akivaizdu, kad niekas nenori, da, da, e, kad žmonės, kurie dirba, skurstų. Bet kai mes kalbame apie netipinės darbo formas, matome, kad jos yra iš esmės politiškai remiama. Kai jūs taip pat kalbėjote apie tuos, kurie ne savo norų dirba ne visą darbo laiką. Ir mes matome, pavyzdžiui, kad Švedijoje daug kur regionuose, savivaldybėse bandoma daryti viską, kad visi, kas nori dirbti visą laiką, galėtų tą daryti. Bet uh, Labai dažnai da, tokį darbą dirba moteris ir jos įsidarbina viešojoje tarnyboje. Yra ir kitų problemų. Ne dėl visko yra kalti politikai. Ir galime taip pat panagrinėti įvairias darbo sutarties. Ir žinome, kad jų įvairovė taip pat yra politiškai skatinama. Ir Jei yra ryšys tarp dirbančių skurto ir netipinių darbo formų, netipinių darbo sutarčių, tuomet aš norėčiau jūsų paklausti, kokiu politinių priemonių mums reikėtų taikyti Europos lygmenių tam, kad mes galėtume įveikti dirbančių skurdo reiškinį. Kaip mes galėtume užtikrinti, kad kuo daugiau žmonių galėtų dirbti pagal standartinės viso darbo laiko nu, darbo sutartis. Ponas Pesnario, dėkoju. Dėkoju Jums taip pat už tai, kad pristatėte tyrimo išvadas. Aš turiu štai tokį klausimą. Ar jis yra susijęs su jūsų parodyta skaidra, kurioje jūs pateikite pasiūlymus dėl galimų sprendimų? Akivaizdu, kad mes paprastai renkamės tokius tradicinius sprendimus, tai yra ir minimalus darbo užmokestis, jūs apie tai kalbėjote. Ir kalbėti ar apie tai, kad reikia gal kažkaip tvarkyti tas netipinės darbo sutartys. Bet jūs minėjote kelias e, valstybės narės, kurios e, ieško kitų priemonių, pažiūrėjau, mokymasi visą gyvenimą, ir kitas galimybės, nes žinome, kad yra kitų priemonių, pavyzdžiui, pagalba persikvalifikuojant ar tobulinant savo žinias. Jūsų tyrimas buvo gan plačios apriepties ir aš norėčiau pratesti tai, apie ką kalbėjo kolega, klausimas jūs apie tai, kokių priemonių, kokios politikos mums reikia. Norėčiau jūsų paklausti, ar jūs turite kokiu nors konkrečių pasiūlymų dėl e, politikos šio klausimu. Dėkoju. Pane Bišop, prašome. Dėkoju, aš turiu labai trumpą klausimą ir vieną rekomendaciją. yra susijusi su tuo, kad mes matome, kad mūsų politikoje labai daug visokiausių prieštaravimų. Viena vertus, mes teikiame rekomendacijas dėl ekonomikos reformų ir dažnai tos reformos, jei jos nelieka tik tai popieriuje, skatina dirbančių skurdo reiškinį. Antra vertus, turime ir socialinės politikos rekomendacijas. Uh, Taigi, kaip galima būtų geriau subalansuoti visas tas priemonės, kaip galima būtų geriau suderinti mūsų rekomendacijas dėl ekonomikos politikos reformų ir struktūri, rekomendacijas dėl struktūrinių reformų, tam, kad galima būtų realiai mažinti dirbančių skurdo reiškinio mastą. Dėkoju, dabar suteiksime galimybę sakyti į uh, užduotus klausimus ir jūs turėsite tam 14 minučių, prašome. Ačiū. Pasistengsiu kuo išsameu atsakyti į gausybę tikrai svarbių ir aktualių klausimų. Pabandysiu pateikti atsakymus klausimų uždavimo eilės tvarka. Na, kai kurie klausimai vis dėlto kartojusi. Kokia pasiteisintų europinė lygio praktika buvo teirautasi. Mes Eurofonde bandome žiūrėti į padėtį šalise, bandome įsiaiškinti, kodėlgi vienose valstybėse dirbančiųjų skurdas yra mažesnis nei kitose. Tuo pat metu prisipažinsiu, kad dirbančiųjų skurdas yra labai sudėtinga tema susijusi su susitarimai susikloščiusią e, situaciją valstybėje, tai labai sudėtinga būtų galvoti apie priemonių, kurios, ne, kurios būtų bendros visiems patvirtinimą. Na, pavyzdžiui, būsto krizė. Tai yra puikus pavyzdys, e, kaip e, problemą galima išspręsti, užtikrinant, kad yra pakankamai įperkamo būsto sąjungoje. Matome ir netgi turtingesnėse valstybėse, kaip Luksemburgas, kas buvo paminėta, e, yra labai didelės būsto kainos, pragyvenimas brangus, todėl žmonės už nuomą moka gausybę pinigų, daugiau net ketvir, nei ketvirtį savo mm, paimų išleidžia būstui. Tačiau šioje srityje bet kokie siūlytini sprendimai paprastai yra tokie bendri visiems. Tačiau žiūrėk, žiūrėkime į praktiką, žiūrėkime į žmonių gebėjimus ir dažniausiai gebėjimų neturėjimas yra skurdo problema. Rumunija, Bulgarija, kaip pavyzdžiai, yra tam tikrų įgūdžių trūkumai, į jų šalinimą būtų galima investuoti. Bet kuriuo atveju visada reikia žvelgti padėti konkrečioje valstybėje ir ieškoti jai tinkamų sprendimo Eurofund. Tiesiog gali jums pasiūlyti informaciją, kad ir lentelių pavydalu, kokia yra padėtis, kaip įmanoma į tai reaguoti. Man Asmeniškai bet kokie sprendimai, jeigu įmanomi, yra, atrodo neišvengiamai sudėtingi. Aš sakyčiau, reikėtų žiūrėti į namų ūkį, jo sudėti bei bandyti įvertinti, kiek reikia minimalių pajamų, kurios leistų išvengti namų ūkiui skurdo rizikos. Mes žinome, kad skurdo rizika moteriams yra didesnė, pirmiausia dėl to, kad dažniausia e, vienišas tėvas yra būtent ne tėtis, o mama. O jeigu pažvelgsime į procentus e, vyrų ar moterų, moteris e, dažnai e, netrodo pačioje blogiausioje situacijoje, nes dažnai moters e, atlygis būna kaip papildomas namų ūkiui, tačiau taip, lyties aspektas yra aktualus. Į jį reikėtų kreipti dėmesį. Kitas klausimas labai išsamus apie tai, kas yra tie skurdžiai gyvenantieji ir apie ką būtent mes čia kalbame. mes bandome suskirstyti Europos dirbančiuosius į atskiras grupės. Matome, kad pilnu etatu dirbantis žmonės susiduria su mažiausia dirbančiųjų skurdo rizika. Beje, tai yra skurdas yra susijęs su darbo intensyvumu, kuo daugiau dirbate, tuo mažesnė dirbančiųjų skurdo rizika. Dėl e, pensininkų skurdo tai kita tema, taip yra daug skurstančių senjorų, tačiau tai kita tema, mes e, to dabartinėme tyrimė nenagrinėjame, tačiau tikrai verta būtų pažvelgti į tai, kaip e, sekasi kovoti su skurdu tarp mūsų pensininkų ar tų skurstančiųjų daug ir ką reiškia mažesnis atlygis moteriams vyresnėme amžyje kai jos gauna mažesnę pensiją. Šiek tiek ne iki galo užsirašiau kito klausimo, būtent kas yra tie įprastiniai darbo santykiai, kaip reikėtų juos įtvirtinti, kokios politikos reikėtų. Sakykime, da, kad regime tendencijas link e, darbo per platformas link kažko panašaus. Mums svarbiausia, kad kiekvienas turėtų tokias pat socialinės apsaugos teises. Nesvarbu, ar dirbate pilnu etatu, ar jūs dirbate tik e, nepilną darbo dieną, ar per kelius etatus darbuojatės, nesvarbu, kad ir kokia yra jūsų darbo padėtis, darbo santykiai, Kiekvienas turi teisę į vienodą socialinę apsaugą. Vėlgi, kaip paskatinti žmonės dirbti? Taip, skatinti reikia. Dirbantieji šiaip ar taip turi pajamų ir jų situacija geresnė, tačiau skatinti dirbti nėra vienintelis atsakymas. Mums privalu užtikrinti, kad būtų pakankamai aukštos kokybės darbo vietų, kaip tą pasiekti, įmanoma. Ta padaryti žmonėms viso profesinio gyvenimo metu reikia pasiūlyti galimybę tobulinti, mokytis, daryti karjerą dėl mokestinių sistemų, dėl išmokų ir panašių dalykų. Daug valstybių turi įvairias išmokų sistemas, pašalpas ir panašiai. Vėlgi, viskas e, nevienoda skirtingose valstybėse narse priklauso nuo ten susiklosčiusių santykių ir situacijos. Mes tiesiog galime pasižymėti jūsų klausimus šiai dienai bei e, pabandyti rasti išsamesnį atsakymą į juos, nes tikrai nenoriu dabar e, siūlyti pernelik daug spontaniškų idėjų. Ačiū Jums labai. Jeigu daugiau klausimų nebėra, jeigu nebėra norinčių pasteirauti, tai labai ačiū Jums už atsakymus. Sakyčiau, kad ateityje šiam klausimui reikia skirti daugiau laiko, padiskutuoti išsameu, kadangi mūsų komitetui tema rūpi. Ne vienas e, buvęs premjeras ar užimtumo ministras, ministrė darbuojasi mūsų komitete, bei jiems rūpi santykis tarp skurdo ir, pavyzdžiui, minimalios algos. Ar čia būtų atsakymas? Nebejoju, kad turėsime daugiau galimybių ateityje padiskutuoti šią temą. Ačiū Jums labai. O dabar perėsime prie kito mūsų darbų tvarkės punkto. dabar Pereiname prie kito darbų tvarkės punkto. Būtent aptarsime nuomonės projektą tema reformų reimimo programos sukūrimas. Mūsų pranešėjas šią temą yra kolega Dragos Pislaro, Rinių frakcija. Aš Norėčiau dabar suteikti žodį pranešėjui bei paprašysiu pristatyti nuomonės projektą. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Dar vienas visiems aktuolus klausimas, tikiuosi bent, kalbame apie dokumentą, kuris atsako į pageidavimą Europoje reikia geriau rūpintis reformomis. Mes žinome, kad daug kas darome, pavyzdžiui, konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos, tai yra Europos semestro dalis, tačiau sąjungoje tik vos trešdalis semestro rekomendacijų įgyvendinama. Tos visos reformų programos nuo pat jų sukūrimo bei nuo viso to pradžios 18 metais gegužė ref reformų rėmimas turi padėti valstybėms narėms tobulėti, keistis, reaguoti į struktūrinių reformų poreikį, taip pat padėti susitelkti ties įgyvendinimu bei pasiūlyti paskatas už reformų įgyvendinimą. Kalbant apie esamą padėtį, kyla klausimas, kodėlgi taip vėluojama. Na, viskas prasidėjo 18 metais, kaip matote iš skaidrės, vyko pradinės diskusijas, o 18 gruodį vyko viršūnių susitikimas, kur buvo aptartas konvergencijos ir konkurencingumo priemonės parlamentas sureagavo vasarį, o po to birželį ir spalį 19 metais buvo kiti žingsniai. Komisijos pasiūlymas buvo pateiktas bei mes iš pirmininkavusios Suomijos pateikė, sulaukėme, atsiprašau, tam tikro kitokios formos dokumento. Taigi jūsų dėmesiui keletą skaidrių. Pradinis komisijos pasiūlymas buvo pavadintas reformų vykdymo priemonė bei skirtas tiek eurozonoje, tiek neurozonoje 17 ir 5 milijardai atitinka, paskui konvergencijos priemonės euro, neurozonai ir po to techniniai parama visoms valstybėms narėms Tačiau iš viso to pradinio komisijos pasiūlymo ir po to vykusių diskusijų viršūnių susitikime, kofine ir taryboje sulaukėme trijų visiškai atskirų priemonių. Taigi mes turime BICCC, tai yra konkurencingumo ir konvergencijos priemonė. Ji dabar orientuota į reformas ir investicijas. Čia didžiulis pokestis, tą akcentuoju, taigi investicijos ir reformos eurozonui, po to yra neurozonai skirtos valstybės narės arba e, tos valstybės, kurios nenori būti big, tai yra kry priemonė kaip ji vadinama, o tada techninės priemonės, techninė parama beveik nepakeista. Kokia yra mano įžangos prasmė? Šiai dienai mes rengiame nuomonę dėl pradinio komisijos teisėkuros pasiūlymo. O tuo tarpu esama padėtis kardinaliai pasikeitė, ypač jeigu pažvelgsime naujausią pirmininkavusios Suomijos paskelbtą dokumentą. Taigi, rengiant nuomonę, ką mes nuveikėme, būtent numatėme darbų grafiką e, sausio 13-ąją. Buvo pateiktas projektas, sausio 23 ir 4 jie buvo pateik, pateikti vertimai visas oficialiasias kalbas, o po to pakeitimai iki vasario 19-osios teiktini, taigi laiko nebedaug pakeitimams, tačiau pats dokumentas jau buvo prieinamas nuo sausio 22-osios. Taigi mes e, laukiame pakeitimų, paskui juos aptarsime ieškosime susitarimo ir balandžio 20, 29 e, bus e, e, užimtumo komitete balsavimas, o 27-28 e, biudžeto ir ekonomikos e, klausimų komitete. Taigi aš turiu pateikęs nemažai pakeitimų tiek normatyviniai, tiek konstatuojamosioms dalims. Trumpai pristatysiu, ką siūlome keisti. Iš viso 24 pakeitimai siūlome atkreipti dėmesį į socialinę ramstį, būtent kalbėti apie, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos e, paslaugų kokybę, kalbėti apie produktivumą, naujas darbo vietas, skatinti investicijas, uh, O kas užimtumo komitetui yra svarbiausia, kalbant apie investicijas ir reformas į struktūrinius pokyčius Europoje ir valstybėse narėse, norėtumėme čia pasiūlyti savo turinio bei pabrėžti, kas yra svarbus socialinių priemonių ramstis, socialiai orientuota Europa, ką akcentuoja ir pati pirmininkė von der Leyen ir komisija. Kitas klausimas, kurį pabrėžėme, reformų nereiktų suprasti kaip, tik kaip atsakymo į krizę, kad reformos reiškia taupimą ir didesnį skurtą. Ne, mes manome, kad reformos turi sukurti prieigą ir galimybes. Tai yra mūsų darbo tikslas, į Todėl ir yra kuriama e, reformų ir investicijų programa. Tuo pat metu reikia nepamiršti ir naujų darbo vietų kūrimo, taip padėti sunkiau besivertinčiams žmonėms, taigi reikėtų stiprinti atsparumą darbo rinkoje, galvoti apie reformas joje, tai siejasi su ką tik mūsų jau aptarta tema, būtent naujo darbo santykiai, platformos bei dirbančiųjų skurdas ir susijusios temos, kada mes siūlome savo pakeitimais, tai gal būtų aktualiausia ne eurozonos narėms įgyvendinti struktūrinės reformas konvergencijos tikslu. Prisijungimas prie euro nėra valstybės narės apsisprendimas, tai yra sutartyse numatyta prievolė ir atitinkamai privalu įgyvendinti reformas, kurios skatina konvergenciją. Ir čia mes regime didelių disbalansų, todėl mums reikia tiek reformų, tiek biudžeto, kuris spręstų problemas. Beje, įtraukios struktūrinės reformos yra svarbios reformos ekon, socialiniai, ekonominiai įtraukčiai tai yra aktualu. Parama, kurią gali teikti sąjunga, yra daugiausia per techninę paramą, per šį ramstį. O kokios reformos yra remtinos, tai yra Europos semestro e, proceso dalis šiame darbų etape Mes parlamente diskutuojame apie patį Europos reformą, kaip šią procedūrą tobulinti. Na, pavyzdžiui, galima galvoti apie socialinius rodiklius, jų įdėkimą ir nuo to priklausytų atskiros reformos. Ir ką dar norėčiau paminėti, būtent paskatinti valstybės narės, kurios nori pasinaudoti ref, pagalbą reformoms, konsultuoti su suinteresuotomis pusėmis, įtraukite verslą, socialinius partnerius, uh, savivaldybės visus lygius. Taigi tai klausimai, kuriuos mes akcentuojame savo nuomonėje ir pakeitimuose. Tuo pat metu pabrėšiu, kad pakeitimai teikti pradiniam komisijos siūlymui ir taip pat atsižvelgiant į mūsų komiteto aktualius klausimus. Šį mėnesį vyks Eurogrupė, po to ekofinas ir jau tada mes turėsime e, tokį aiškesnį dokumentą, bent jau jų rėmus. Ir tada bus aiškiau, ar mūsų darbai daro kažkokią įtaką procedūrai ir tada jau galėsime matyti, koks bus tas baigtinis dokumentas. Ačiū už suteiktą galimybę pristatyti viską. Dabar laukiu jūsų klausimų, sakyčiau, tai svarbiausia mūsų diskusijų dalis. Taip pat puiku, kad galime padiskutuoti. Šią temą aš esu bendra pranešėjas beje šio viso dokumento ir manau, kad užimtumo komiteto nuomonė tikrai buvo atsitikta atsidurs bendrajame pranešime. Dėkui. Ačiū už įdomų pranešimą. Dabar suteiksiu žodį komisijai. Ne, tiesa, pirmiausia šešėliniams pranešėjams, atsiprašau. Pirmiausia, Klara Dobrev, nes Jose Manuel Fernandeš nėra, taigi prašom. Ačiū. Ačiū, pasistengsiu kalbėti trumpai. Pirmiausia, turėčiau pateikti bendro pabudžio teiginį. Manau, mes visi esame šiek tiek nusivylę bendruoju biudžeto pasiūlymu. Tai yra bendruoju biudžeto pasiūlymu ir konkrečių pasiūlymų dėl paramos reformų programus. Ir manau, mes turėtume išsakyti savo nuogastavimus. O dėl reformų remimo programos Mane tenkina pranešėjo požiūris, norėčiau akcentuoti tris dalykus, kurie mano nuomonė yra labai svarbus. Taip pat e, norėsiu pateikti keletą pakeitimų, kad šiek tiek sustiprinčiau šiuos tris aspektus arba apie juos pakalbėčiau konkrečiau. Visų pirma, Europos socialinių teisų ramščio įtraukimas ir apskritai socialinės dimensijos stiprinimas. Manau, kad turėsime to siekti per artimiausius porą mėnesių, galbūt ir keletą metų, žiūrėdami visus komisijos pasiūlymus, kurie susiję su DFP arba semestro programomis. Kitas dalykas, kuris mano nuomonė yra labai svarbus, tai yra konsultacijos su atitinkamais partneriais, ypač socialiniais partneriais. Aš norėčiau šį dalyką dar labiau akcentuoti ir suteikti komisijai teisę tikrinti ar konsultacijos tikrai vyko, ar tiesiog buvo kažkoks kontrolinis sąrašas, kuriame buvo e, sudėti pauk, sudėlioti paukščiukai, ar vis dėlto vyko tikros konsultacijos su socialiniais partneriais. ES mes turime daug patirties ir žinome, kad struktūrinių nei, reformų neįmanoma vykdyti neturint socialinių partnerių paramos. Ir trečias dalykas Reikia atsižvelgti ne tik į gyventojus, gyventojų skaičių, kalbant apie signavimus valstybėms narėms, reikia atsižvelgti ir į ekonomikos raidą. Vystimasis ir sanglauda yra labai svarbus ramščiai, kuriuos reikia įtraukti į šią programą. Pateiksiu savo pakeitimų iki trečiadienio, jie daugiausia bus susijęs su šiomis rytimis. Ir dar noriu atkreipti dėmesį į dalyką, kuris ne visiškai patenka į šios programos taikymos rytį. Žinoma, paramos program, programos logika yra ta, kad valstybė narė turi paprašyti paramos. Tačiau, kai kalbame apie konkrečius projektus ar konkrečias finansavimo programas, yra pilietinės visuomenės organizacijų, vietos valdžios institucijų, kurios įeina į programą Taigi norėčiau pasiūlyti štai ką. Jeigu yra konkrečių klausimų iškeltų šalims skirtose rekomendacijose arba semestre, galbūt Gali būti, kad valstybė narėje dėl politinių priežasčių nenori imtis tam tikrų veiksmų, bet tada reikia suteikti galimybę pilietinės visuomenės organizacijoms arba savivaldybėms įgyvendinti projektus. Tai gali būti techninės pagalbos projektai, tai gali būti leidiniai, atitinkami tyrimai, kurie padeda žengti pirmin. Nes mes juk to ir siekiame, mes norime gilesnės sąjungos ir stipresnės ekonominės sąjungos. Aš norėčiau apie tai padiskutuoti. Ir jeigu yra skirti asignavimai valstybei nariai, jie neturi būti prarandami. Mes tiksliai žinome, kam jie yra skiriami, kadangi turime šalims skirtas rekomendacijas ir šalių ataskaitas. Tai, taigi tokį pakeitimą aš taip pat pateiksiu. Ir dar viena su šia tema susijusi tema yra konvergencijos priemonė. Mes ten žinome, kad, valst... Mes žinome, kad valstybės narės turi prievolę uh, stoti į eurozoną. Būtent e, jos tai pasirašė ir turi stoti, bet e, kai kurios valstybės narės dėl politinių priežasčių nenori to daryti. Bet jeigu valstybei nariai nustatyto tokia teisinė prievolė, tai suteikime galimybę kitiems e, partneriams, įmonėms atlikti tyrimus Mm, kad tai prisidėtų prie mūsų pastangų turėti eurą kaip mūsų bendrą ekonomikos pagrindą. Ir dar vienas dalykas išplaukiantis iš šių minčių. Na, bendrajame biudžete yra numatomas iš ankstinis finansavimas, bet dėl tų dviejų dalykų, kuriuos aš minėjau ir žinau, kad jie neįeina į mūsų nagrinėjimą temą, galbūt vis dėlto reikėtų kai kuriuose projektuose numatyti iš ankstinį finansavimą, atsižvelgti į iš ankstinio finansavimo poreikius, ypač jeigu norime įtraukti vietos organizacijas ar pilietinės visuomenės organizacijas. Bet šiaip ačiū Jums už pranešimą, manau, kad būtent tokiu keliu mes turime eiti. Ačiū, Klara. Dabar Elena Lyti. Dėkuoju, pirmininkė. Šiandien mes kalbame apie reglamento pasiūlymą ir tas reglamentas turėtų būti priemonė, kuri padėtų da, valstybėms narėms da, surinkti tų paimų, kurios reikalingos tam, kad galima būtų įgyvendinti struktūrinės reformas, kurių reikalauja Europos komisija. Mes manome, kad reikėtų kad visoms šioms priemonėms nebūtų taikomos tam tikros normos susijusios su ekonomikos ir socialinė politika. Nes mes manome, kad tos rekomendacijos kartais e, yra praštingos pavyzdžiui, kalbėdama apie Italiją, galiu pasakyti, kad mes vis dar turime mokėti už žalą pridarytą įgyvendinant komisijos reikalaujamas reformas. Pavyzdžiui, Fornėjo reforma, kurią gyvendino Mario Monti vyriausybė. Ir taip vadinamasis The Jobs Act, kuris buvo įsigaliojo 2015 metais ir parinktas Renci vyriausybės. Europos komisija taip pat kalba apie techninę paramą, kuri buvo suteikta Graikijai 2011-2013 metais. Tačiau visiškai nekalbama apie bet kokį, bet kokį ekspost norą įvertinti šių reformų padarinius. Uh, Mes nagrinėjame šiandien priemonės, kurių tikslas yra pagerinti sąnglaudą, padidinti našumą, sukurti darbo vietas, paskatinti investiciją ir užtikrinti tvarų augimą. Italijos pavyzdys. Uh, O Italija turėjo atleisti daugybę žmonių, daugybę įmonių, susidurė su nestabilumu. Ir apie Graikiją net nekalbėsiu, nes jūs žinote geriau da, nei aš. Taigi šių šalių pavyzdžiai parodo, kad tos rekomendacijos da, nepasiteisino. Ir todėl mes nenorime, kad Bruselis nurodinėtų mums, kokių reformų reikia mūsų šalims, nes tai pažeidžia mūsų šalių suverenumą. Ir taip, todėl mes visiškai nepritarėme reformų paramos programai. Valstybės narės turėtų būti vienintelės veikėjos, kurios turi, e, turi galę spręsti dėl savo socialinės e, da, politikos. Ir manau taip pat, kad ir pinigų, ir mokesčių politikos e, da, klausimai taip pat turėtų būti da, gražinti valstybių narių kompetencijai, tam, kad gali, jos galėtų užtikrinti ilgalaikę ilgalaikį užimtumą ir kad, nes tik valstybės narės pačios gali geriausiai užtikrinti visišką užimtumą, apie kurį nuolat kalbame šiame komitete. Ačiū dabar Joana Kupčinska. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Norėčiau padėkoti už šią ambicingą nuomonę. Dėkoju ponui Pišlerų, kuris uh, mums pristato reformas ir kalba apie labai svarbų Europos e, socialinių teisių ramstį kalbama apie veiksmų įgyvendinimą iki 2027 metų. E, tam yra skirtas 25 milijardų eurų biudžetas. Jis yra skirtas draudimui, darbo rinkai, aplinkos apsaugai ir taip toliau. Ir akivaizdu, kad tai turėtų pagerinti padėtį šiuose, šiuose sektoriuose. Aš labai susidomėjusi perskaičiau šią nuomonę ir sutinku, kad uh, struktūrinės reformos toje reformų paramos programoje turėtų padėti pagerinti valstybių narių socialinės sistemas, paskatinti socialinį dialogą, kuriant darbo vietas, didinant skaitmenį raštingumą, skatinant socialinį apriepti, taip pat e, skatinant kvalifikacijos kelimą, persikvalifikavimą. taip pat e, stiprinant socialinės apsaugos sistemas ir visuomenės veikatos e, sistemą. Taigi vis, e, visos šios rytis turi būti prioritetinės ir joms turi būti skiriama derama vieta programuose ir biudžete. Nuomonė iš tikrųjų yra glausta Todėl ir mūsų pastabos turi būti kaip galima glaustesnės. Tekstas neturi tapti per daug ilgas. Žinau, kad tas tekstas buvo daug kartų keičiamas, kai kurie tikslai ten minimi yra įgyvendinami pasitelkiant kitas priemonės, pavyzdžiui, konvergencijos ir konkurencingumo priemonė. Aš taip pat manau, kad kai kurios formuluotės, kurios turėjo patikslinti tekstą, iš tikrųjų tą tekstą pailgino ir padarė jį nebe tokį aišku. Aš tikiuosi, kad mes veiksmingai bendradarbiausime ir aš tikiuosi, kad mano frakcija galės pritarti daugeliu pakeitimų, bet ir mūsų EKR frakcija taip pat teiks savo pakeitimų. Ačiū, nematau, yra Marija Peter Hansen ar kokio nors kito žaliųjų atstovo. Suteiksiu dabar žodį paskutiniai šešėliniai pranešėjai Sandrai Pereirai iš GUE NGL frakcijos. Prašom. Ačiū. Labą dieną. Norėčiau padėkoti pranešėjui už jo temptą darbą. Tai yra klausimas, kurio mūsų pozicijos visiškai išsiskiria. Komisijos 2018 metais pateiktas pasiūlymas iš tikrųjų prieštarauja valstybių narių suverenumui ir jų ekonomikos politikai. Tai yra tiesiog išpolis iš žmonės, prie žmonės. Ir Deja, sprendimai siūlomi šioje nuomonėje arba komisijos pasiūlyme nieko nepakeis. Reformų remimo programos, manau, tik dar paštrins mūsų problemas. Struktūrinės reformos, rinkų liberalizavimas, darbuotojų teisių, uh, ribojimas iš tikrųjų pakenks darbuotojų interesams ir paskatins socialinę, socialinę neteisybę. Tie pasiūlymai prieštarauja darbuotojų, gyventojų teisėms ir taip pat prieštarauja mūsų siekiui e, siekti teritorinės ir socialinės sanglaudos visoje Europos Sąjungoje. Finansavimą yra siūloma susijęti su tuo, kaip valstybėms narėms sekasi įgyvendinti Europos semestrą, bet tai tik padidins neligybę ir padidins Europos komisijos kišimas į valstybių narių gyvenimą. Ekonomikos ir pinigų sąjunga, Europos sąjunga ir Europos sąjungos priemonės tikrai nėra tinkamas atsakas sprendžiant valstybių narių problemas nuo to tik dar pablogės ekonominės ir socialinės sąlygos. Mūsų nuomonė, nuo, tame nuomonės projekte, kur daroma nuoroda jungtinių tautų tvaraus vystimosi tikslus, demokratija ir socialinė sanglauda, tai yra tik tušti žodžiai. Ir tai yra tiesiog pataikavimas e, antidemokratiniai ir antisocialiniai darbo tvarkiai. Ačiū. Dabar klausiu komisijos. Gal komisijos atstovai norėtų pasisakyti? Prašom. Ačiū. Ačiū už suteiktą galimybę pakomentuoti. Visų pirma, noriu pasveikinti poną Pišlerų. Jis labai teisingai pristatė dabartinę padėtį. Iš tikrųjų, procedūra yra sudėtinga. Buvo pateiktas pirmasis komisijos pasiūlymas, juo remiantis e, taryba tekstą pakeitė ir dabar jau sunku suprasti, koks kieno tai yra tekstas, bet jūs jį labai tiksliai pristatėte. Žinoma, bus ir kitų teksto pakeitimų, bet e, programos tikslas ir toliau bus remti struktūrinės reformas. Ir čia norėčiau primiktinai pareikšti, kad e, komisija tikrai neketina nieko nurodinėti valstybėms narėms. Mes čia kalbame apie valstybių narių prerogatyvas įgyvendinti reformas ir taip viskas bus ir ateityje. Ši programa bus tiesiog galimybė valstybėms narėms e, gauti finansinę paramą, jeigu jos reikės reformoms paremti ir bus paisoma atsakomybės ribų, valstybės narės galės pasinaudoti tą programą ir pristatyti savo reformų ir investicijų paketą. Mes tiesiog čia siekiame paskatinti reformų įgyvendinimą, kad e, būtų galima reaguoti į iššūkius, kurie išiškė Europos semestro metu. Iš tikrųjų, e, Europos semestras susijęs ne tik su liberalizavimu ar kenkimu socialiniams teisėms. Iš tikrųjų, Europos semestre vis labiau atsižvelgiama į E, socialinius iššūkius ir taip pat vis daugiau kalbama apie įmonių socialinę atsakomybę ir valstybės narės yra raginamos mažinti neligybę ir ginti pažeidžiamų gyventojų teisės. Ir to, ši programa parems tokias reformas ir paskatins ekonomikos, e, socialinį ir ekonominę e, ir paska, kur, padės kurti e, atsparę ekonomiką dėl. Na, kalbant apie eksantę finansavimo skirimą pagal programą, e, komisija siūlė atsižvelgti į gyventojų skaičių. Taryba dabar siūlo, e, siūlo atsižvelgti į papildomą kriterijų, tai yra BVP tenkantį vienam gyventojui ir tai labiau atitiktų sanglaudos tikslus. Taip pat buvo paminėta viena mm, teksto dalis, kuri praktiškai liko nepaliesta, tai yra komisijos tekstas ir tai bus komisijos e, įgyvendinamos programos tie, ta, tasa. Taigi valstybės narės galės kreiptis į komisiją ir gauti iš komisijos techninę paramą savo reformoms, bet tai bus daroma savanoriškų pagrindų. Bet atrodo, kad visos valstybės narės labai vertina komisijos teikiamą pagalbą. Dabar yra atliekamas nepriklausomas vertinimas. Greitai turėsime jo rezultatus. Taigi pamatysite tuos rezultatus. Ir čia pagrindinė mūsų mintis yra ta, kad valstybės narės ir jų institucijos teiks pasiūlymus dėl paketų ir dėl techninės pagalbos. Ir kalbant apie techninę pagalbą, tiesioginiai ir netiesioginiai pagalbos gavėjai gali būti ir vietos valdžios institucijos, tačiau prašymą turi teikti valstybės narės. O kalbant apie partnerių, suinteresuotų asmenų įtraukimą, tai dėl to turi spręsti valstybės narės. Komisija čia negali nustatyti jokių reikalavimų, nes tai būtų kišimasis į valstybių narių e, veikimą. Bet vienas iš kriterijų, kuriais galėtų remtis komisija, e, E, vertindama reformų paketą, tai yra valstybių narių gyvendinimo gebėjimai. Pavyzdžiui, jeigu matome, kad reforma turi būti vykdoma vietos lygių, bet tuo užsijima regioninės ar federalinės institucijos, tai komisija sieks įsitikinti, kad E, įtraukiamos tikrai tos institucijos, kurios yra kompetentingos vykdyti reformas, bet daugiau komisija niekur nesikiš. Ačiū ir žinoma, mes esame pasirengę bendradarbiauti su abiem pranešėjais ir padėti jums užbaigti šį darbą. Ačiū ir dabar dar suteiksiu žodį pranešėjui, bet turiu pasakyti, kad mums liko tik trys minutės. Ačiū pirmininkė. Manau, kad komisijos pasisakymas mums paaiškino porą dalykų. Visų pirma, dėl kriterijaus, gyventojų skaičių, e, papildė naujas kriterijus, BVP tenkantis vienam gyventojui, tai yra svarbus dalykas. Iš tikrųjų, aš pats maloniai nustebau pamatęs, kad 24 straipsnėje yra pasakyta, kad dotacijos gali būti skiriamos nacionalinėms institucijoms, tarptautinėms organizacijoms ir teisėtai įsteigtoms organizacijoms. Taigi, jeigu valstybėje yra įsisteigusi, pavyzdžiui, profsąjunga ir ten yra problemų ir valstybė pateikia prašymą, tai pinigai gali būti skiriami tai profsąjungai ar vietos valdžios institucijai. Tai yra svarbus dalykas. Toliau šalims skirtos rekomendacijos ir tai, kad e, galbūt Europos semestre nėra, nė, nėra teikiamos tinkamos rekomendacijos. Na, mes dabar kalbame ir apie semestro reformą, Norime įtraukti socialinę dimensiją, taip pat ir dabar yra linko sauginė dimensija ir tvaraus vystimosi tikslus. Tai iš tikrųjų taip Europos semestras būtų su sustiprintas ir labiau subalansuotas. Ir mums reikia dabar mm, koordinuoti, derinti savo darbą, dirbant su įvairiais dosie. Na, aš iš tikrųjų pasitikiu komisiją. Manau, kad komisija sugebės pateikti gerų rekomendacijų. Manau, kad parlamentui kiltų problema, jeigu jis nepasitikėtų komisiją. Jeigu mums netinka sistema, tai mums reikėtų rasti geresnę sistemą. Tačiau komisija nėra mūsų priešė, ji yra mūsų sąjungininkė ir padeda įgyvendinti programas. Dėl reformų. Aš pats sakiau, kad reformos arba struktūrinės reformos mūsų visuomenėse yra neigiamai vertinamos. Aš manau, kad mes turėtume pagalvoti apie skirtingų kartų reformas, į tas reformas, kurios yra grindžiamos prieinamumu ir galimybėmis. Ir dėkoju Lenai Lycijai už pastabas. Iš tikrųjų, kalbant apie pirmąją priemonę, tai valstybės narės ir konkrečiai Italija prašo galimybės įgyvendinti ne reformas, bet neįgyvendinti reformas, o investuoti. Ir tai yra svarbu, įgyvendant socialinę darbo atvarkę. Ir vėlgi niekas toje programoje nėra prievolės. Iš tikrųjų, prievolės kyla iš semestro, o čia mes turime galimybių ir paskatų valstybėms narėms parengti įvairius paketus, tai yra reformų paketus arba investicijų paketus, kurie išplauktų iš šalims skirtų rekomendacijų. Ačiū Jums visiems už pastabas, lauksiu pakeitimų ir tikiuosi konstruktyvios diskusijos. Žiūrėsime, kaip būtų įmanoma parengti, kaip galima geresnė MPL komiteto nuomonė. Ir žinoma, aš dėkoju ir komisijai už paramą. Ir mm, lauksiu kitos galimybės pristatyti šią nuomonę. Ačiū. Dėkuoju, dragos. Aš galiu tik tai paminyti, kad pakeitimus galime teikti iki vasario 19 dienos 20 uh, e, e, tos valandos. 12 atsiprašau, valandos. Pakeitimus nagrinėsime kovo 17 dieną. Balsuosime MPL komitete balandžio 29 dieną, o pagrindinėme komitete bus balsuojama gegužės 27-28 dienomis, o plenarnėme posėdėje šis dokumentas bus tvirtinamas ko gero birželio mėnesį. Dėkuoju Jums už labai įdomią diskusiją. Dabar aš siūlau pereiti prie da šešto darbo tvarkės punkto ir aš noriu pasveikinti da mūsų pranešėją ir atsiprašau, aš dabar kalbėsiu čekiškai. Ir jums ko gero reikės užsidėti ausinės tam, kad galėtumėt klausytis mano pasisakymų, nes aš norėčiau pristatyti jums užimtumo komiteto pastabas. Gerbėjai kolegos, kitame mūsų darbo tvarkės, kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra 2021 e, m. biudžeto gairės, trečiasis skirsnis. Ir aš norėčiau pasveikinti pas mus atvykusiai poną Laruturų. Tikiuosi, kad aš e, daugmaž teisingai ištariu jūsų pavardę. Aš e, namuose pasipraktikavau ir tikiuosi, kad jūs supratote mano da, uh, prancūziškai ištartą jūsų prancūzišką pavardę. Džiaugiuosi, kad mes šiandien galime aptarti mūsų prioritetus, pristatyti jums savo nuomonę ir prieš steigdamas jums žodį, aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir pasakyti porą žodžių apie tai, ką mes manome apie biudžeto formavimo procedūrą ir išsakyti jums da, užimtumo komiteto visipirmininko poziciją. Mes žinome iš savo praeities, kad da, komitetai gali renkti nuomonės dėl biudžeto, bet žinome, kad tos nuomonės ne visuomet yra įtraukiamos į galutinį e, parlamento rengimą dokumentą. Ir aš e, džiaugiuosi, kad jūsų komitetas ketina dabar kuo anksčiau traukti į biudžeto formavimo, formavimą e, visus kitus komitetus. Šiuo metu dar yra per anksti pasakyti, ar šis pokytis padės mums užtikrinti, kad į mūsų prioritetus būtų atsižvelgta da, E, šį kartą formuojant biudžetą, bet aš su optimistas ir tikiuosi, kad jūs tikrai atsižvelgsite į mūsų nuomonę. Ir aš norėčiau padėkė, padėkoti biudžetų komiteto, komitetui už tai, kad jūs pakeitėte savo ankstesnę poziciją. Aš tikrai dabar norėčiau kreipti jūsų dėmesį į procedūrinį dalyką. Da, mes žinome, kad plenarinėme posėdėje galima iš uh, naujo dar kartą pateikti pakeitimą, kuris buvo atmestas biudžetų komiteto uh, posėdėje balsuojant. Kalba eina apie darbo tvarkos taisyklių 96 taisyklės ketvirtą dalį. Bet iš tikrųjų ši e, galimybė yra tik tai teorinė, nes mes žinome, kad pati procedūra yra gan sudėtinga, ilgai užtrunka. Be to, da, mums reikia da, išsiaiškinti ir nuspręsti tarpusavėje, susitarti, kokį biudžeto komiteto atmestą pakeitimą mes norime teikti pakartotinai. Bet to mes žinome, kad kiekvienais metais visa ši procedūra da, baigėsi vienodai. Tie pakeitimai yra atmetami plenarnėme posėdėje. Ir, ir mes žinome, kad jūs manote, kad reikia tvirtinti tik tai tuos bandomosius projektus, kurie yra, kuriems yra priskirta A ar B kategorija, bet mes žinome, kad ne visuomet komisijos vertinimas būna teisingas. Uh, Ir manau, kad kiekvieną kartą, kai mes manome, kad komisijos vertinimas netitinka tikrovės, mes turime turėti galimybę reaguoti ir išsakyti savo nuomonę arba biudžeto komiteto posėdėje, arba plenarmė posėdėje. E, kokia nauda yra iš e, tos teorinės galimybės pakartotinai teikti pakeitimus? Kodėl mes turėtume taip švaistyti savo laiką ir pinigus? Taigi todėl aš siūlau pagalvoti, kaip galim būtų pagerinti šią procedūrą. Gal, gal reikėtų jos e, atsisakyti apskritai? Kodėl tie projektai ir veiksmai, kurie jau yra gyvendinami, kodėl jie negali būti tesiami automatiškai po pirmųjų gyvendinimo metų. Taigi jūs matote, daug klausimų galėsime šiandien aptarti ir aš esu įsitikinęs, kad kiti komitetai ko gero galės pateikti jums panašių klausimų. Ir, ponia Le Ruturų, aš norėčiau dabar pasinaudoti progą, da, kad jūs dalyvaujate mūsų posėdėje. Ir aš todėl paminėjau tuos visus mūsų, mūsų susirūpinimą keliančius klausimus. O dabar prašome, dabar žodis sutikimas jums. Dėkuoju, Toma, merci beaucoup. Dėkoju da, Tomai Leruturu, tai yra sudėtinga pavardė ištarti net ir prancūzams. Taigi aš dėkoju žimtumo komitetu už tai, kad jūs mane pakvietėte. Taigi pirmiausia, dėkoju, o antra, aš atsiprašau, nes šiaip tai aš da, a, dirbu ir užimtumo komitete ir a, Bet biudžeto komitetas paprašė, kad aš būčiau pranešėjęs atsakingų už biudžetą ir todėl aš turėjau tam visam darbui visiškai atsiduoti. Ir mes turėsime, ko gero, dar lankytis ir Berlyne, tam, kad galėtume pabaigti visas dėrybas. Taigi aš visų atsiprašau, kad aš nedirbu užimtumo komitete labai aktyviai, nepaisant to, kad socialiniai reikalai man labai jau seniai rūpi. Ir jau daugiau nei 20 metų aš bendarbiauju su variomis prancūzijos asociacijomis, organizacijomis E, ir e, man rūpi kova su skurdu. Aš visiškai pritariu tam, ką jūs sakėte. Jūs sakėte, kad jūs esate susirūpinę ir valstybių vyriausybių vadovai pare, a, e, a, turė, a, parengė pasiūlymą dėl biudžeto. Da, E, ir tas pasiūlymas mūsų netenkina. 1,074 e, procento. Tai yra visiškai nepatenkinamas skaičius. Tai tikrai mums yra visiškai nepriimtina, nes tai nepadės mums nei užtikrinti socialinių teisų, nei kovoti su klimato kaita, nei įveikti migracijos problemų. Ir žinome, kad kelios frakcijos jau užsakė neįgiamą nuomonę dėl to. Ir tam, kad galėtume kažką nors laimėti, mums reikia vieningos pozicijos laikytis. Ir todėl aš džiaugiuosi, kad jūs sutikote su, mumis, su manim susitikti. Aš beje paprašiau visų šešių šešėlinių pranešėjų visų komitetų su mumis susitikti. Ir aš dirbau su šiuo klausimu tik tai šešis mėnesius ir mums pavyko jau užtikrinti, kad būtų pažadėta papildomai pusantro milijardo. Ir mes tą skaičių sugebėjome pasiekti tik todėl, kad visi vieningai laikėme savo pozicijos. Ir aš manau, kad mums reikia susitelti, susitikti reguliariai. Uh, tam, kad galėtume pasiekti gerą rezultatą. Dabar aš esu pranešėjas dėl 21 metų biudžeto. Tai bus pirmieji daugiametės finansinės perspektyvos metai ir iš tikrųjų Tai, ką aš dabar sakysiu, atspindi ir nuomonė tų mūsų kolegų, kurie derasi dėl daugiametės finansinės programos. Aš manau, kad jei mes norime laimėti tą mūšį, mes turime susitelkti. Jei penkios frakcijos akcijos vieningai, tuomet mes tikrai galėsime stipriai išsakyti savo nuomonę. Nesvarbu, apie ką mes kalbėsime, ar apie biudžetą, ar apie daugiametę finansinę programą, nes mes kiekvienas iš savo šalies patirties galime patekti nemažai pavyzdžių, kurie padėtų mums įtikinti valstybių vyriausybių vadovus ir mūsų piliečius, kad mes norime turėti didesnį didesnį biudžetą. Dabar kelios skaidrės. Jūs matote, kad 2020 pirmųjų metų biudžetas yra pagristas dviem pagrindiniais prioritetais. Tai e, yra klimato kaita ir čia jūs matote nuotraukoje sausros padarinius ir tai yra sausro, tos sausros mastas yra tokio dydžio, kad mes net neprisiminame, kada. Da, kada buvo žmonija susidūrusi su tokia sausra ir mes iš tikrųjų nežinome, kaip į tai e, reaguoti. Ir situacija tik blogėja ir e, JAV e, yra observatorija, kuri 3000 metrų aukštėje matuoja CO2 tai, kiekį. Ir jie, jų duomenimis situacija blogėja. 60-70 metyje uh, uh, Kiekvienais metais CO2 kiekis mūsų atmosferoje didėja tik tai 0,8 procento kasmet. Dabar tas didėjimas yra, vyksta tris kartus sparčiau. Uh, Ir mes visi žinome, kad e, nepaisant visų mūsų pastangų, klimato kaita tebe vyksta ir tas, ta situacija tik tai blogėja. Ir Australijoje neseniai vyko miškų gaisrai ir žinome, kad e, taip pat buvo iškirsta labai daug CO2 ir tai padidins e, klimato atšilimą, bet to žinome, kad metano išskirimo kiekiai yra didžiuliai. Uh, Aš taip pat lankiausi ir gruožio mėnesį ir Madrido konferencijoje ir daug, daugybė žmonių žvelgia į Europą ir tikėsi, kad Europa kažką darys. Ir man kai kas pasakė, kad ponios von der Leyen pranešimas apie žalį kursą tikrai labai daugą įkvėpė ir visi sako, kad jeigu jūs tą darysite, tai ko gero gal ir Kinija ir JAV gal tą paseks jūsų pavyzdžių. Tačiau šiuo metu neaišku, ar Europa galės iš tikrųjų finansuoti žalį kursą. Ir dar vienas e, dalykas, aš bendravau su mano bičiuliu Donikola Šmit prieš dvi savaitės. E, ir jis man pasakė, kad jei žalėsis kursas bus tinkamai gyvendintas, mes galėsime sukurti 5 milijonus darbo vietų. Tai yra labai konkretus skaičius. Ir Paryžioje, Prancūzijoje Varšuvoje ir kitur reikia už, apšiltinti namus, reikia apšiltinti universitetus, mokyklas, reikia gerinti viešai transportą, reikia taip pat perėti prie tvaresnio ūkininkavimo. Ir, ir aš žinau, kad šilakiniuose ūkiuose, pavyzdžiui, ūkiai gali dirbti daugiau žmonių ir jie išskirs mažiau CO2. Uh, CO, atsiprašau, mažiau žmonių, jie iškirs mažiau CO2, bet jų našumas bus didesnės ir žalesnės. Taigi mes visi turėsime susitelkti, imtis veiksmų ir tam reikės biudžeto. Ir ponia von der Leyen kalbėjo taip pat apie Kenedžio kalbą, kai jis pasakė, esame pasiruošę pasiekti mėnulį, bet akivaizdu, kad kad Kenedžio laikais NASOS biudžetas buvo padidėjo 15 kartų. Ir turime suprasti, kad da, mums reikia kur kas didesnio biudžeto. Ir kai kalbame apie žalėjį kursą, akivaizdu, kad da, daroma referencija į Roosevelto da, naująjį ekonomikos kursą. Uh, Ir Rooseveltas pradėjo vadovauti tuomet, kai žmonėms atrodė, kad jau viskas, niek, niekas ekonomikoje neveikia, bet jis sugebėjo per tris mėnesius pasiūlyti 15 priemonių, kurios padėjo da, iš esmės padidinti. Patrigubinti federalinį biudžetą, bet to buvo sukurta daugybė darbo vietų, Taigi, te, ne, akivaizdu, kad kai ne tik kalbama, bet ir skiriamas deramas finansavimas savo prioritetams įgyvendinti, kaip tą darė Kenedis ir Rooseveltas, galima pasiekti realių rezultatų. Taigi, žaliasis kursas, mes nu, norime, kad jis nevirstų tuo tik tai žodžiais, žaliais kažkokiais pareiškimais. Ir mes žinome, kad šiuo metu nėra numatyta naujų lėšų. Ir, ir Šarlis Mišelis gal galės ką, ką nors e, pakeisti, bet, e, Bet e, mes žinome, kad kalbama apie teisingos pertvarkos fondą, tik jame turėtų būti maždaug 7 milijardai, atsiprašau, 5 milijardai e, eurų, bet to irgi nepakenks. Yra dar viena rizika, tai yra finansinė rizika. Ir užimtumo socialinių reikalų komitete jūs puikiai žinote, kad e, nemažai ekonomistų mano, kad po vienerių ar dviejų metų mūsų ištiks naujoji finansų krizė. Ir mes, Europos parlamentas ir užimtumo komitetas, negalime ignoruoti visų šių žinių. Mes žinome, kad da, JAV da, a, a, įsiskolinimas, viešojo skola padidėjo da, iki dviejų da, trilijardų 500 milijardų dolerių. Tai yra nepaprastai didelis e, padidėjimas. Ir didžioji dauguma ekonomistų mano, kad JAV prasidės ekonomikos nuosmukis jau šių metų pabaigoje. E, ir iš esmės mes galime pasakyti, kad situacija yra panašiai į tą lėktuvą, kurio abu du varikliai pradeda strikti. Ir ta, ta, kalbame apie Kinijos ir JAV lėktuvus ir jų varikliai iš tikrųjų jau neveikia taip gerai, kaip galėtų veikti. Ir akivaizdu, kad jeigu tie lėktuvai da, a, nukris, tai paveiks ir ekonomikos padėtį Europoje. Pone von der Leyen nori, kad mes taip pat turėtume da, ir darbo da, draudimą. A, Jie apie tai kalbėjo dėl Liepos mėnesį, jis sakė, kad socialiniai reikalai jie labai rūpi ir Europos komisija net išskiria tą klausimą kaip prioritetinę. Ir mes visi žinome, kad mus išrinko penkeriems metams ir mes žinome, kad per mūsų kadenciją, ko gero, mes patirsime finansų krizę, recesiją ir ką mes darysime su visais žmonėmis, kurie. Ar mes padėsime žmonėms, tiems žmonėms, kurie praras darbą, ar ne? Ir da, reikia paklausti, da, ar iš tikrųjų ponioj von der Leyen pavyks padaryti taip, kaip jis žadėjo, tam, kad galima būtų tų, tikrinti da, pajamas da, a, a, 95 procentams, bent 95 procentams da, visų da, dirbančiųjų. Dar vieną dalyką noriu pasakyti apie JAV įsiskolinimą. Matome, kad e, tas įsiskolinimas didėja ir maždaug jau 30 metų e, nereikėjo, jokio, jok, nereikėjo didinti skolą. Bet kodėl tai taip buvo? Tai, nes per tą laiką taip pat nebuvo ne vienos finansų krizės. Todėl, kad buvo laikomasi labai, da, e, labai griežtos finansinės drausmės. Ruzveltas da, uh, uh, atėjęs į, uh, į darbą, pradėjęs dirbti iš karto pasakė, kad darbas tai nėra tai kažkokia prekė ir kad negalima mažinti darbo užmokesčio siekiant sumažinti nedarbą. Ir e, jis taip e, taikė ir kitus labai aiškius socialinius principus. Ir kai pradėjo, da, kai tai į valdžią atėjo da, e, Ronaldas Reiganas 90-metį, jis nesilaikė visų tų socialinių da, principų, apie kuriuos kalbėjo Rooseveltas, ir iš karto buvo, pradėjo aukti dviešoji skola ir padidėjo nedarbo rizika. Per, ta, per tuos tris dešimtmečius e, da, nemažėjo nei gerovė, nei galimybės kurti inovacijas, naujos technologijas. E, bet e, da, per tuos tris dešimtmečius buvo laikomasi socialin, socialinių principų, tai buvo naudinga ir ekonomikai, ir da, socialiniai padėčiai. Taigi, kalbėdamas apie 2021 metų biudžetą ir daugiametę finansinę programą, aš galiu pasakyti, kad mes turime užtikrinti, kad būtų gerai finansuojama žalėsis kursas, tam, kad galima būtų įgyveninti uh, e, pertvarką energetikos sektorėje, uh, svarbės priemonės kitur, įskaitant ir socialinėje srityje nes reikia kalbėti apie tai, kaip mes galėtume kurti darbo draudimo sistemą. Ir čia galima klausti, ar galima iš tikrųjų paskubinti šiek tiek, paspartinti darbą nes Žanas Mišelis tikisi, kad pavyks susitarti vasario mėnesį. Niekas tuo netikė. Gal pavyks sustarti rūdienį, bet, dėl, bet mes žinome, kad prasidėjo konsultacijos dėl nuosavų išteklių ir siekiame iš tikrųjų pasistumėti į dėrybos. Žinome, kad nei Prancūzija, nei Vokietija, nei Lenkija, nei Vengrija nėra linkusios nusile, nusi, nusileisti. Bet mes suprantame, kad kažką reikia daryti, nes e, nedarbas jaunimo tarp yra labai didelis, e, mes norime jiems padėti. Norime taip pat ir apsaugoti darbo vietas. Ir e, mums reikia konkrečių įsipareigojimų ir dėl transporto, ir dėl biologinės vairovės, ir saugojimo. Ir aš manau, kad valstybės vadovams gali praversti mūsų kompetenciją. Ar turiu dar penkias minutės? Uh, Aš atsiprašau. Tris minutės. A, a, tai jūs suprantat prancūzišką, ar ne? Dėkoju. Taigi komisija sako, kad jei mes uh, norime įgyvendinti de, uh, įgyvendinti žalį kursą ir norime skurti 5 milijonus darbo vietų, tai yra labai svarbu. Ir Prancūzijoje, pavyzdžiui, mes turime 10 tūkstančių mažų da, miestelių ir reikia ir tenai kurti darbo vietas. Perkam, perkamojo gale, da, aš esu iš Grenoblio ir. Uh, Ir aš bendravau da, da, su vienu žmogumu, kurio da, būstas buvo apšiltintas ir jis man pasakė, kad jis kiekvienais metais sutaupo dabar 800 eurų da, a, šildymo išlaidų. Ir tai, jei mes galėsime tą įgyvendinti. Da, kitur, tai būtų puiku. Ir tas žmogus, su kuriuo aš bendravau, jisai turi kaip, kaip tik, tai jis yra verslininkas, turi savo įmonę, kuri užsieima namų apšiltinimu. Jis pasakė, kad aš galiu tik tai tris namus apšiltinti per metus su savo ištikliais, bet galėčiau padaryti kur kas daugiau, jei Europos Sąjunga galėtų man padėti. Taigi, da, ir Europos Sąjunga sako, kad mums reikia dar papildomai duš, e, e, daugiau nei 260 milijardų eurų tam, kad galima būtų įgyveninti visus tuos tikslus. Ir da, e, taip pat nėra, dabar nėra aišku, kaip galėsime finansuoti teisingos pertvarkos fondą. Uh, Ir mes turėtume užtikrinti, kad kiekvienam sektoriuje mes galėtume pasakyti, kokios priemonės pasiteisina, kokios ne, kokios kūrė darbo vietas, kokios ne, kas yra veiksminga, kas yra ne ir da, kokiu naujų priemonių mums reikia. Suprantame, kad burtų lasdelių mes net sukursime, turime tiesiog kovoti, kad biudžetas būtų didesnis, kuris da, turėtų savo sudėtyje nuos, nuosavus išteklius ir kad da, kuriant tą didesnį biudžetą, kad ga, neužkraunant papildomos. Nu, uh, naštos mūsų piliečiams, todėl reikia kalbėti apie nuosavus išteklius, taip pat mums reikia klimato banko ir toj baigsiu. Ir tas klimato bankas kol kas yra numatyta galės skirti 16 milijardų e, eurų paskoloms e, būsto apšiltinimui, bet tai yra visiškai nepakankama. E, mums reikia bent jau 240 milijardų per metus. Ir ekonomikos komitete mes kalbėjome, kad taip reikia be abejo gerbti ECB, ECB kompetencija, tačiau mes žinome, kad kiekvieną mėnesį tas bankas turi 10 milijardų ir tos lėšos neturėtų būti naudojamos spekulacijoms, bet turėtų būti panaudotos tam, kad galima būtų uh, iš esmės uh, įgyvendinti tą žalę pertvarką. Ir da, taip pat mums reikia keisti ir Europos investicijų banko veiklą. Da, Ir uh, Europos parlamentas turėtų pasiūlyti novatoriškų sprendimų šioje srityje. Taip, galima apie įvairius nuosavus išteklius kalbėti. Tai gali būti ir uh, pasienio da, uh, anglės dvideginio korigavimo mokestį, kitus mokesčius. Reikia kovoti taip pat ir su mokesčių vengimu. Ir biudžeto komitetas mano, kad labai svarbu kovoti su mokesčių vengimu, su mokestinė konkurencija. Ir jūs matote tai šioje skaidrėje, kad. Uh, kad kažkada da, pelno mokestis da, buvo 45 procentų, dabar yra tik tai 19 procentų. Taigi, kur keliauja visas tas ta, neapmokestintas pelnas? Ar jį gauna darbuotojai, ar gauna tik tai savininkai? Ir ta, ar jis yra reinvestuojamas? Ir ekonomika ekonomistai mums sako, kad tas ne, pelnas, kuris nėra nei paskirstumas, nei reinvestuojamas, jisai kūrė labai daug finansinių problemų. Ir da, kai Rooseveltas pradėjo valdžią, jis susidurė su tą pačią problemą. Teksasas, Florida sumažino mokesčius ir federalinėme biudžete nebuvo visiškai lėšų. Ir Rooseveltas per keturius mėnesius įvedė federalinį 38 procentų mokestį. Ir da, JAV da, pelno mokestis yra 38 procentai. O Europos Sąjungoje jis yra dvigubai mažesnis - 19 procentų. Toks jis yra 24 valstybėse narise. Taigi aš manau, kad mums reikia Europo, europinio pelno mokesčio, kuris nebūtų taikomas da, a, a, savarankiškai di, a, dirbantiems ir kitoms žemiausiam grupėms. Ir akivaizdu taip pat, kad reikia kažkokių nuosavų išteklių, kad galėtume kovoti su klimato kaita. Ir da, kiekviena įmonė, kiekviena mokykla turės, e, kiekviename kaime turi turėti galimybę gauti paramą iš ES. Ir tik tai taip mes sugebėsime įtikinti europiečius, kad Europa tikrai jiems e, tarnauja, yra jiems naudinga. Ir e, aš jums atsiųsiu papildomų dokumentų, nes jau baigėsi mano pasisakymų skirtas laikas. Oui. Ačiū už puikų pranešimą. Perinu prie čekų kalbos. Po to suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Būkštoju, kad visoms temoms aptarti laiko nepakaks, tačiau aš pasistengsiu pasisakyti kuo trumpiau bei pristatyti viso komiteto poziciją Kalbant apie 21 metų biudžetą, keletas pastebėjimų. Pirma, asignavimai mokėjimams 21 metais bus skirti baigti finansuoti programoms 20-24 metams. Tačiau tai neturėtų trukdyti pradėti naujų programų ir dėl to neturėtų nukentėti Europos socialinis fondas, ką regėjome pratyje. Be SF plus reikėtų finansuoti ir kitas priemonės, kaip Europos globalizacijos fondą, Europos fondas skirtas skurdžiausiams, apie ką jūs ir kalbėjote savo pasisakymę. Dar norėčiau pabrėžti bandonų, bandomųjų projektų ir e, parengiamųjų veiksmų svarbą. Šiems klausimams skirtos sumos tarsi ir nedidelės, bet su tinkamu pasirengimu visą tai įgalintų parodyti, kokių novatoriškų sprendimų galime pasiūlyti. Turime gerų pavyzdžių praeitie. Komisija įgyvendino bandomąjį projektą, ir po to jis tapo konkrečios politikos svarbiausia priemonė. Mums būtina, kad bandomieji projektai būtų vertinami pagal jų realiai sukūrimą pridėtinę vertę. Ta vertinimą turėtų atlikti komisija, generaliniai direktoratai ir biudžeto komitetas. Aš praeisiais metais kartu su Peter Poilak pasiūliau tokį bandomąjį projektą, būtent užtikrinti būstą Romams. Komisija susidomėjo projektu, tačiau biudžeto komitetas per pusę nurėžė projekto finansavimą, atitinkamai jo nebebuvo įmanoma įgyvendinti ir apsiribuota ne trimis, o viena valstybė nare. Mes bandysime iš šį projektą vėl vykdyti ir siūlyti vykdyti šiais metais. Nebejoju, kad mūsų dar laukia ilgos diskusijos. Šiandien tik viena iš pokalbio detalių. Mark Angel, socialdemokratų frakcija. Pone pirmininkė, galite tarpti mano pavardę kaip patogiau, aš pasisakysiu šešėlinio pranešėjo vardu ir pristatysiu socialistų bendrą poziciją. Sveikiname pranešimo projektą, nes atspindėta virtinė mūsų prioritetų. Nauji pinigai sąžiningam perėjimui, nesumažinama SF, taip pat pabrėžiame, kad transformacija turi būti socialiai teisinga reikia rinktis blogiausiam ir specialaus plano šiam tikslui. Mes pabrėžėme socialinį ramstį ir komisijai reikia pakankamų išteklių tam tikslui ir taip pat užtik, dėgiant vaikų pinigų schemą, kas turi tapti SF plus dalimi. Mums svarbiausia kad DFP būtų ambicinga, patvirtinta be vėlavimų, joje akcentuotina e, socialinė pusė, sąžiningas socialinis perimas ir kad čia tam tikslui būtų skirti nauji pinigai, o ne mažinamas F plus finansavimas pažeidžiamiausioms grupėms skirtos lėšos. Mes norime išreikšti susirūpinimą, kad į MPL e, komiteto pakeitimus biudžeto komitetas pastaruo metu nelabai kreipia dėmesio. Ačiū už jūsų pasiūlymus. Dabar Samyra Rafaela, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū mūsų pranešėjui. Iš tiesų, darbo grafikas labai įtemptas skubame renkti nuomonę, tuo pat metu būtina pristatyti mūsų poziciją šiuo esminiu klausimu. Tai susiję su mūsų darbo esme, regime, kas yra aktualu mums iš pakeitimų ir ryškėja, kas yra svarbu Renew frakcijai. Įtraukė Europa yra mūsų tikslas, todėl reikia skatinti įtraukti Reikia mažinti spragas bei tinkamai finansuoti tas biudžeto lūtės, dėl kurių nepakankamo finansavimo didėtų atskirtis. Mes pasigiliname į pakeitimus, kai ką išskirčiau. Pavyzdžiui, keisti politiką politiką, kuri skatintų įtraukę Europą, skatintų lygias lygiai prieigą lėtiems prie darbo rinkos. Taip pat atkreiptumėme dėmesį į vaikų padėtį. Būtina, kad kiekvienas vaikas, kuriam grėsia atskirtis ar skurdas, gautų tai, kas jam svarbiausia, būtų jo teisės užtikrinamos ir taip pat nepamirščiau fondo skirto užryjo e, teritorijoms, kalbant apie klimato kaitą, ypatinga dėmesį reikėtų skirti toms užjūrio teritorijoms, kurios tikrai kenčia nuo klimato kaitos. Dar pabrėžčiau, kad reikia realiai įvertinti turimas galimybės ir išteklius bei koncentruoti jas į kovą su klimato kaita bei šiame kelyje mes neturėtumėme nieko palikti paraštėse. Kalbant apie Renew frakcijos poziciją, mūsų tikslas užtikrinti didesnę vertę per įtraukti bei pasirūpinti, kad biudžetas pasiektų kiekvieną europietį. Dėkui. Ačiū. ID frakcijos atstovų nematau. Kira Marija Peter Hansen, taip pat salėje nematau. O dabar žodis kolegijai Sandra Pereira. Prašom. Ačiū, labai ačiū mūsų pranešėjui. DFP dar nesutarta, todėl būtina ginti adekvato sąjungos biudžetą, kuris užtikrintų socialinę sąnglaudą, ekonominę, socialinę įtraukti Tai yra mums svarbiausia. Negalime sutikti su tuo, kad skurdžiau gyvenantieji europiečiai būtų pamiršti. Savo pakeitimais mes ir judėsime tą kryptimį. Darbuotojų teisės, būstas, tai mums prioritetiniai klausimai. Eurofond tyrimas parodė daug įdomių dalykų, dirbančiųjų skurdas. Kaip pavyzdys, atitinkamai privalu pasirūpinti orių atlyginimu bei tinkamu apmokestinimu. Dažniausia nuo atskirties kenčia vienišos šeimos, mamos, eiliniai darbininkai ir šios grupės taps dar pažeidžiamesnės, jeigu išties ištiks jūsų minima krizė. Mes nesutiksime su nieko, kas nepabrėž socialinės ir e, teritorinės sanglaudos, ypač kai didinamas finansavimas gynybai. Ačiū. Norėčiau pasiteirauti komisijos ar kažkas iš komisijos atstovų norėtų pasisakyti. Nėra norinčiųjų, suprantu. Tai dabar žodis pranešėjui. Ar jūs pagėdaujate sureaguoti? Taip, žodis jums. Merci, monsieur le président. Je voudrais d'abord... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, atsakysiu jūsų pirmą klausimą. E, mokėjimų krizė. Na, tikrai darysime viską, kad išvengtume mokėjimų krizės ir tą esame numatę. E, e, ir atitinkama rekomendacija, tai yra 195 milijardai eurų. Taip pat turime sistemą N plus 2, N plus 3 E, čia mes dirbsime remdamėsi teisinių pagrindų ir stengsimės, kad, būtų, kad įsigaliotų nauja e, sistema, kad nebūtų, nenutrūktų e, sanglaudo, mokėjimai pagal, iš sanglaudos fondų. Ir mes tikrai to reikalavome ir jūs taip pat labai teisingai sakėte, kad būtent novatoriški projektai padeda mums įgyvendinti naujovišką Europos politiką. Tačiau mes turime žiūrėti, kad nebūtų tokių dalykų per daug. Na ir man sakoma, kad kartais biudžeto komitetas e, kalba apie daugybę e, bandomųjų projektų, bet e, iš tikrųjų neturi pakankamai argumentų tiems projektams apginti. Ir mes tikrai e, stengsimės, kad nebūtų per daug tokių projektų, stengsimės, kad projekt, tiekiami projektai būtų įdomus ir e, kad jie būtų tinkamai atrenkami. pat biudžeto komitetas nori dirbti iš vien su jumis, kad biudžetas būtų ambicingesnis, reikia, kad įsitrauktų visi komitetai. Dėl to, kas buvo pasakyta Markandžel, dėl socialinio ramščio, na, net neturėtume mes e, iš, iš vienos ryties atimti, kad e, duotume 100 milijardų eurų kovai su klimato kaita. Na, žinoma, tai nereiškia, kad nebus pasiekta, pa, pa, paliesta ne viena sritis, bet e, ir tikrai negali būti taip, kad Europa reaguos į klimato kaitą, mažindama sanglaudos fondus arba m, išmokas ūkininkams. Tai būtų tikra savižudybė, nes m, ūkininkai nesugebės išgyventi iš savo darbo. Daugiau nei 20 metų Europa e, saugo ūkininkų pajamas. Reikia suteikti galimybę ūkininkams užsiimti tuo, kas jiems patinka ir savo teritorijoje. Ir mes e, Dėl e, pieno kvotų e, užtikrinome ūkininkams deramas pajamas, jie galėjo išgyventi iš savo veiklos ir jiems nereikėjo dotacijų. Bet 2005 metais buvo nuspręsta atsisakyti reguliavimo priemonių, siekiant modernizavimo, taigi mes atsisakėme modernizavimo e, reguliavimo priemonių, pieno kainos krito ir prireikė ūkininkams paramos. Na, žinoma, aš dabar nekalbėsiu apie žemės ūkio politiką, mums reikia e, apsaugoti darbo vietas, apsaugoti ūkininkus. Ir daug e, ūkininkų, sakoma, kad daug ūkininkų buvo skeptiškai nusiteikę dėl klimato kaltojos, tačiau dabar e, jau Prancūzijoje, Belgijoje tai yra suprantama, matome, kad e, pavyzdžiui Lenkijoje jau nepakanka šieno karvėms ir avims. E, Ir mes, žinoma, negalime. E, reikia šimto milijonų eurų, e, bet mes negalime prašyti, kad tokias sumas rastų ūkininkai. Taigi, Europa visų pirma galvoja apie e, žmogaus orumą ir tikrai visas pasaulis žiūri į mus, žiūri, kaip mes reaguosime į klimato kaitą ir taip pat žiūri, ar mums pavyks laikyti socialinių įsipareigojimų. Ir e, netgi JAV dabar žiūri į Europos e, socialinį modelį. Taigi tikrai negali būti nekalbos, kad dėl klimato kaitos mes atsisakysime savo socialinės sistemos. Uh, Na, biudžeto komitetas galbūt nepriemė visų jūsų idėjų, 60 procentų narių yra nauji nariai, bet labai svarbu, kad visos frakcijos susivienytų, kad galvotų apie nuosavus išteklius, nes jei biudžetas bus per mažas, tai nebus teisingo perėjimo. Manau, kad mums reikia e, ieškoti naujų išteklių, parlamentas jau sakė, kad negalės balsuoti dėl naujos DFP, jeigu nebus tinkamų nuosavų išteklių. Ir, ir apie tai buvo kalbama dar prieš paskelbiant žalėjį kursą. O dabar, kai paskelbta žalėsis kursas, tai e, parlamentas dar labiau nori kalbėti apie naujus išteklius. Mm, taigi būtina didinti nuosavus išteklius ir taip pat reikia paieškoti ir e, E, kitų išteklių. Pavyzdžiui, e, Obama buvo e, įvedęs mokestį bankams, kurie dirba už JAF ribų. Gal ir mes galėtume įvesti Europoje tokį FATKA mokestį, kad lėšas būtų galima panaudoti visų poreikiams. Taigi reikia galvoti, kaip didinti biudžetą pasitelkiant nuosavus išteklius Ir taip pat manau, kad e, kai parlamentas e, sako, kad nauji, nori naujų idėjų, jų komisija jo taip pat atžiai klausosi. Taigi mes visiškai pritarėme jūsų tikslui, kad e, finansavimas turi siekti apriepties, kad turi būti prieinamas visose teritorijose. Sandra Pereira sakė, kad negalime skūstis, kad per kiekvienus rinkimus atsiranda žmonių, kurie balsuoja prieš Europą. Tačiau piliečiai atsiranda vis pavojingesnėje padėtyje ir iš tikrųjų mes ir žodžiais, ir per biudžetą turime parodyti, kad rūpinamės tiems tais, kurie atsidūrė pavojuje. Taigi mes turime kovoti su E, nestabiliomis darbo vietomis. Taip pat reikia siekti, kad e, nebūtų bedarbių, reikia siekti padėti žmonėms išbristi iš skurdo. Ir mm, labai tikiuosi, kad mes sukursime tokį Europos projektą, kuris e, padės mums sukurti labiau integruotą Europą. Ir padės žmonėms išvengti skurdo ir, ir nestabilių darbo vietų. Taip pat, kalbant apie E, mažai uždirbančius, pavyzdžiui, jeigu žmogus per mėnesį užsidirba 400-500 eurų, tai yra tikra katastrofa, reikia e, kovoti su tokiamis pavojingomis e, darbo sąlygomis, o dėl klimato kaitos, na, priminsiu tą žmogų, kurį, su kuriuo susipažinau Grenoblyje. Jis apsišiltino savo namą ir per metus dabar sutaupo 800 eurų, nes reikia mažiau tą mm, namą šildyti. Ir tai yra kukliai gyvenanti šeima, kuri dabar gyvena daug patogiau, nes sutaupo 800 eurų per metus. Ir manau, kad Europa e, sugeba tai daryti. Ir dabar, kai e, matome, kad per metus e, reikia 240 milijardų eurų, tai manau, kad tikrai įmanoma būtų tokią sumą rasti. Manau, kad gairės yra labai svarbios, e, jos bus naudingos vykstant dėryboms. Ir birželio mėnesį komisija ketina pasiūlyti pirmąjį biudžeto projektą ir apie tai galėsime pradėti konkrečiau kalbėti birželio mėnesį. Like... Ačiū. Dar norėčiau paminėti, kad pakeitimų e, laukiame iki vasario 12 vidudienio. Užimtumo komitetas balsuos vasario 20-ąją, atsakingasis komitetas balsuos kovo 30-ąją, o tvirtinamas plenarinėje sesijoje numatytas balandžio mėnesį. Kolegos, tai paskutinis mūsų darbo tvarkės punktas. Dar reikėtų pažymėti, kad kitas mūsų posėdis e, vasario 18-ąją prasidės po 5.15 iki 7 valandos, kiti posėdžiai vasario 20-ąją nuo 9 iki 12.30, tai čia jau Briuselėje, 16-ąją kovo nuo 3 iki pusės 7 Briuselėje ir kovo 17-ąją visos dienos posėdžius nuo 9 iki pusė 1 ir nuo pusė 3 iki pusė 7 Briuselėje taip pat. Ačiū visiems dalyviams. Jeigu per Švento Valentino dieną niekas jums meilė neprisipažino, tai aš šiandien jums prisipažinsiu. Ačiū, kad klausėtės. Ačiū, te, kad pakentėte mano pirmininkavimą. Tai pirmasis kartas. Viliuosi, kad nebuvo taip jau blogai. Ačiū Jums, gero vakaro. Pirmininkas maloniai dėkoja vertėjams, mes klausytojams dėkojam. Ačiū, ačiū komiteto darbuotojams, ačiū visiems kolegoms, ačiū pranešėjams, kiekvienam dalyviui. Gero vakaro ir prašau, nepamirškite šipsotis. Viso gero.